If you don't mind, Paul? Yeah, I'm here. I, uh, but I'm so shy. I, I, I <laughs> so hello everybody for our afternoon meeting. I'm Labadiena, sveiki susirinkę į popietės posėdį. Tai yra vieši klausimai dėl bendros konsoliduotos mokesčių bazės ir taksėdų komiteto e, reikalavimų vykdymo analizė. Mūsų komiteto reikalaujant e, rengiami šie klausimai, mes turėsime dvi prelegentų grupės. Taip pat yra ir klausimosi salė ir aišku, milijonai žmonių klausosi mūsų e, klausimų internetu. Ypač man valė Mutarhir sveikinu iš Europos komisijos taksų generalinio direktorato. Ir po to dar turėsime keturis prelegentus ir Išgirsime visų pirma komisijos poziciją. Kaip žinote, to pasiūlymo istorija ilga. Aš vienas iš tų, kurie jau seniai čia dirbame. Tai jau trečios diskusijos dėl įmonių pelno mokesčio. Trečias kartas, kai šiame komitete dalyvaujatėse diskusijose, tai tikiuosi, kad trečias kartas nemeluos ir sėkmingai galėsime pasidžiaugti šiais klausimais ir taip pat sveikinu tai ir Lamas, Lamasur. Ir Tang ir Lamaškur sveikinu ir mūsų. Ir pas, taigi, dabar suteiksiu žodį komisijai ir pirmiesiems prelegentams, bet aš taip suprantu, kad pradėsime nuo Aleno. Taip, prašom, Alenai. President. Ačiū, pirmininkė norėčiau padėkoti mūsų prelegentams, kad jie sutiko dalyvauti šiuose viešuose klausimuose, kaip jūs pirmininkė ir sakėte. Visų pirma, mes norėjome išklausyti pagrindinių suinteresuotų grupių atstovų, aišku, jų yra ir daugiau, bet tai eina kalba apie įmonės, smulkės įmonės, profsąjungas. Uh, nevyriausybinės organizacijas, kurios tikrai daug dirba tais klausimais ir yra suinteresuotos. Na ir aišku, mes norėjome išgirsti ir komisijos Valer Mutarlier sveikinu iš komisijos. E, žinote, šiais klausimais, kas mus labiausiai neramina, aš kelis momentus gal akcentuočiau. Visų pirma, kalbėčiau apie tai, kad tai yra direktyva, taigi kai kuriais klausimais formuluotės nėra labai tikslios ir siekiant e, vienybės, jungiant vienodiną 27 fiskalinės sistemas, gali būti taip, kad nebus viskas labai suvienodinta. Be to dažnai yra sakoma, kad ši reforma svarbi bus tik tai tuo atveju, jeigu du tekstai bus patvirtinti ir e, įgyvenami vienu kartu. CCTB e, kartu su Poltank, kuris yra pirmo e, teksto pranešės, mes ir dirbame kartu. Ir iš tikrųjų tai yra labai svarbus momentas. Ir trečias dalykas, mums reikalinga, kiek įmanoma, paprastesnė sistema, bet aišku, mes nesugebėsime absoliučiai visko suvienodinti, galvojant apie įmonių apskaitą, tai gali būti, kad bus įvesta tokia nauja apskaitos sistema, kuri dar labiau apsunkins, padarys sudėtingesnį visų gyvenimą. Dabar dėl CC. CTB problema yra mokesčių paskirstimas tarp valstybių narių, tas portionment, tai yra ar komisijos pasiūlyta formulė yra tikrai geriausia. Atsižvelgiant į BPO pastabas, iš tikrųjų turint omenyje um, tą uh, materialinio turto, ypač srityje galvojant apie skaitmeninę erdvę taip pat. Ačiū. Kitas pranešėjas yra Paul Tank. Ačiū, Markus. And, uh, yes, history, Ačiū, Markus. Iš tikrųjų, šio klausimo istorija jau yra e, pakankamai ilga, bet atėjo laikas tą istoriją perrašyti. Uh, Ir tikiuosi, kad tikrai šį kartą viskas vyks kitaip. Europos parlamentas jau aiškiai pasakė per Alan Lamasur vadovaujamo taksė komiteto darbą, kad jis labai remia tą mintį, kad reikia visiškai privalomos CCCTB. Tai yra parlamento pozicija siekiant šio pasiūlymo gyvenimo. Tuo pat metu čia būtent CCTB ir ta trečioji C konsoliduotoji. Na, dirbu kartu su Alanu, nes aišku ir, ir techniškai, ir politiškai logiška, kad turi būti dirbama e, dėl šių dviejų tekstų kartu, kai tarsi tai būtų vienas paketas. Priežastis yra ta, kad Europos parlamentas pasiūlė per šį pranešimą, e, kad kad būtų bendrai išspręsti du pagrindiniai klausimai. Visų pirma, kad būtų sukurtos vienodos veikimo sąlygos tiek stambioms korporacijoms, tiek MVI. MVI dabar trečdaliu e, daugiau mokesčių sumoku, sumoka negu stambiosios kompanijos, taigi tikrai dabar yra labai nevienodos veikimo sąlygos, iškraipama konkurencija. Ir ta pati sažiningumo idėja, kaip gali suprasti, kad maža kompanija moka daugiau nei didelė kompanija. Ir iš tikrųjų situacija nėra pasikeitusi ir e, mes norėtumėm, kad stambiosios kompanijos e, mokėtų tvarkingai, sąžininkai ir kad būtų ta vieno langelio principas taikomas, kad nereiktų per 27 sistemas skirtingas e, viską tvarkyti. Ir aš noriu pasakyti, kad šis pasiūlymas pateiktas tikrai lemiamų istorinių momentų. Praeitą savaitę mes girdėjome, kad Trumpas pasiūlė sumažinti pelno mokesčio tarifus. Tai yra tik vieno puslapio dokumentas, keturi formato. Tai yra įprastinis populistų stilius, kuomet e, lūkesčiai yra milžiniški, tačiau detalių mažai. Bet tai, tai dar reikės palaukti ir pažiūrėti, kokia bus situacija JAF realiai. Tačiau jau lygiai taip pat reikia ir jas kažką daryti. Ir iš, iš Junktinės karalystės, jeigu Berks kontekste mes irgi girdime tą patį dėl įmonių pelno mokesčio mažinimo, tai galvojant apie, ta, ar, apie tas lausimus, ar nebus tos lenktynės link nulio, link nulinės nulio tarifo, kad aš nežinau, ar bus toks pavyzdys parodytas ir Europoje, ir už Europos ribų, čia jau platesnis klausimas. Ir Tikrai gerai, kad surinkti šie klausimai. Aš labai dėkoju mm, jau dabar visiems už, už, už indėlį bendrą, nes tai m, mm, toks svarbus labai mm, pir, pirminis taškas to, tolesniam darbui. Tai labai lauksiu visų prelegento pasisakymų. Ačiū, Polai. O dabar žodis Europos komisijai. Prašysime trumpai pristatyti pasiūlymą. Valer Mutarlier. Monsieur le Président, Ačiū pirmininkė. Gerbiami pranešėjai, gerbiami Europos parlamento nariai, ponios ir ponai, visų pirma, noriu Jums visiems padėkoti už šią galimybę, kurią mums suteikėte tarti keletą žodžių mm, dėl šiandienos klausimo. Uh, tai yra bendros pelno, e, įmonių pelno mokesčio bazės ir, aišku, e, klausimų pavadinime minima ir tai, kad mm, čia vykdomi taksė ir taksė 2 komitetų reikalavimai, žiūrim, e, tai yra pratesamas jų darbas ir komisaras Moskovyčiai kovo mėnesio plenarinėje sesijoje apie tai kalbėjo ir, ir Toliau, aišku, reikia kalbėti apie Europos parlamento dalyvavimą bendrame darbe, kad būtų galima Europos fiskalinėje sistemoje užtikrinti didesnį sažiningumą ir vienodumą. Tai yra svarbiausi dalykai, kurie leidžia mums daryti pažangą ir daryti tą pažangą tą prasme, kad siekiama transformuoti tos įsipareigojimus, kuriuos mes prisėmame um, tarptautinio organizacijų atžvilgių ES teisės aktų kontekste, kad turėtumėm sažiningesnę, teisingesnę sistemą, bet taip pat, kad ir teisinis tikrumas būtų užtikrintas fiskalinėje srityje kaip galima didesnis visiems. Tai yra tie du elementai, kuriuos mes ir norėjome sustiprinti per Europos komisijos pateiktų um, pasiūlymų paketą pristatytą praeitų metų spalį, kad, kad sistema būtų teisingesnė ir tvirtesnė, kad valstybės narės galėtų stabilizuoti savo fiskalinės bazės įmonių pelno srityje, kad būtų tos bazės apsaugotos nuo erozijos ir taip pat sukurti tokią, pasiūlyti tokią sistemą įmonėms, verslo subjektams, kuri užtikrintų paprastesnę, pigesnę, e, mažio, mažesnę naštą užkeliančią ant jų pečių sistemą. Ir šios dienos diskusijų svarba ir parlamento nuolatinio indėlio į šias diskusijas svarba yra nepaprastai didelė, ypač šio politiniu momentu, tai leis daryti pažangą ir pasiekti bendrų tikslų šioje srityje. Tokiu momentu, kuomet iš tikrųjų mes girdime ir iš vienur, ir iš kitur um, reikalavimus um, nuimti koją nuo um, akceleratoriaus pedalo ir, ir, ir, ir taip toliau tiesiog užtikrinti sažinį sažiningesnę mokestinę sistemą visų įmonių atžvilgių. Pasiūlymas, kurį pristatėme praeitų metų spalį, siekia būtent tų dviejų tikslų. Tai yra būtent atsižvelgiant į 2011 metų pradinį pasiūlymą yra pristatomos įvairios priemonės, kurios leis sustiprinti kovą su mokesčių slėpimu vidaus rinkoje. Tas naujasis pasiūlymas buvo tikrai smarkiai sustiprintas, galvojant apie mm, priemonės leidžiančias kovoti su piknaudžiavimu Kaip buvo ir 2011 metais e, galvojama apie palankę aplinką įmonėms, tai yra siekiama mažinti administracinę kainą ir sustiprinti jų gebėjimus e, vykdyti veiklą ir už savo valstybės ribų e, aišku, atitinkamai laikantis visų reikalavimų dėl įmonių pelno mokesčio. Mes taip pat siūlome dar porą tokių elementų, kurie leis e, įmonėms e, pasiūlyti modernesnę, konkurencingesnę e, sistemą. Ir aš čia ypač ką paminėčiau, kas aktualu toje sistemoje, tai būtų visų pirma tos fiskalinės paskatos, kurios yra skirtos mokslo tyrimams ir technologijų plėtrai, analizuojant dabartinę taikomą sistemą Europos Sąjungoje, būtent tokie tie pasiūlymai buvo suformuoti, atsižvelgiant tai, kas geriausiai veikia, ką, ką mes matėme per savo analizę. Tai yra pavyzdžiui, kuomet mokslo tyrimam technologijų plėtrai skirtas išlaidas galima atskaityti iš e, pelno Taip pat, pavyzdžiui, įvertinimas įmonių pagal nuosavą kapitalą, o ne jų įsiskolinimą, tai leidžia geriau įvertinti realų finansavimą įmonių. Na ir trečias mechanizmas, pirmoje to pasiūlymo fazėje prieš konsolidavimą siūlo kompensavimo mechanizmą, kad būtų galima atskaičiuoti ir nuostolius kitoje valstybėje, kad būtų galima perėti prie antro etapo po to jau, kuris leistų konsoliduoti mm, visą e, pelną visoje vidaus rinkoje. Taigi aš noriu dar kartą pabrėžti, kad komisija tikrai labai ryštingai uh, dirba šiais klausimais ir kaip panas Elan Lamesur minėjo, mes siekime tų, tų tikslų dėl kito to etapo, tai yra konsoliduotosios bazės. Ir mes klausėm klausantis e, šiandienos prelegentų, mes, e, manau, tikrai išgirsime daug labai naudingos informacijos ir galėsime ir toliau padėti, stengtis, kiek galima padėti padėti komiteto nariams renkti kaip galima geresnius teisės aktus vardan mūsų visų įmonių. Dėkoju, o dabar norėčiau pakviesti pirmą kalbėtoją, James Watson iš Business Europe, Gerard Humer iš uh, UEPME, Olivija Butelis Taft, uh, Accountants Europe. Ir visiems skiriamos penkios minutės pradėsime nuo Jameso Watsono. Dėkoju pirmininkė, dėkoju, kad komitetas pakvietė mane čia šiandieną. Pradėsiu nuo CCCTB. Ir taip pat uh, išsamiau pakalbėsiu apie mokesčių vengimą Visų pirma, manome, kad bendrosios e, konsoliduotosios pelno mokesčio bazės koncepcija e, bus e, naudinga ir leis pigiau ir efektyviau įmonėms plėstis. Įsivaizduokite mažą įmonę, kuri veikia tik vienoje valstybėje narėje ir nori plėstis į kitą rinką. Uh, Įsivaizduokime, kad e, rizika plėstis tam e, mažam verslui bus labai sumažinta, jeigu jis žino, kad, žinos, kad gali apsidrausti nuo e, nuostolių toje valstybėje narėje. Taigi, ta koncepcija iš tikrųjų turi daug privalumų. Aišku, Mm, bendroji konsoliduotojų pelno mokesčio bazė sumažintų dvigubo apmokestinimo pavojų. Ir mes girdėjome ir pastebėjome, kai, kad ponas Lamasūras kalbėjo apie konsolidavimą. Manome, kad be konsolidavimo bendrai mokesčių bazė ne nepadėtų sumažinti administracinių kaštų. Manome, kad reikia, norint, kad būtų konkurencingesnė ši bazė, turi būti jinai šiek tiek patobulinta, pavyzdžiui, numatant CFC taisyklės, konkrečius apribojimus e, verslo nuostolių ir finansinių nuostolių nuskaitimui. Toliau, kalbant apie patį CCCTB pasiūlymą, kur yra numatomas konsolidavimas, manau, kad daug įmonių džiaugiasi šiuo pasiūlymu kuriame yra kalbama apie konsolidaciją. E, visos įmonės mano, kad reikia toliau tobulinti šį dokumentą, kad būtų jis palankesnis konkurencingumui. Ir čia norėčiau pakalbėti apie du konkrečius klausimus. Pirma, kai kurioms įmonėms kyla nerimo dėl atskirų valstybių narių lankstumo praradimo, e, kurį nulemtų CCCTB įsigaliojimas. Nežinome, kaip vystysis globali ekonomika, pasaulinė mokesčio aplinka vystysis ir susitarimas tarp 27 valstybių narių e, bus pasiektas nelengvai ir paskui norint toliau keisti CCCTB bus labai sunku tai daryti. Taip pat kai, kas, kai kam tas dokumentas atneš privalumų, o kai kam bus netoks palankus. Pavyzdžiui, kai, kurios, e, kai kas norėtų susigražinti tą pelno mokesčio, pajamas iš pelno mokesčio padidindamos e, tarifus. Kitas būkštavimas yra susijęs su nuolat kintančia globalia ekonomika. Tiek investicinės subsidijos, tiek investicinė sistema uh, Mm, taip pat turi būti nuodugniai peržiūrėta. Ir reikia užtikrinti, kad būtų ir, pripažintos ir nematerialiosios investicijos. Bet kuriuo atveju tas paskirstimo uh, E, mechanizmas dabar labiausiai yra sutelktas ties apčiuopiamu turtu, apčiuopiamomis investicijomis, atsiprašau. Ir pastaruoju metu pastebime, kad e, dėmesys daug labiau pasislinkęs į neapčiuopiamas investicijas, nematerialiasias investicijas. Ir labai svarbu, kad ši naujoji bazė taip pat atsižvelgtų ir į skaitmeninę technologiją. Kaip sakiau, komisijai tai labai sudėtingas klausimas, labai sunku surinkti patikimų duomenų apie nematerialiasias investicijas. Bet bet kuriuo atveju mm, turi būti pasiūlymas patobulintas šiuo, šiuo, šiuo atžvilgiu. Taip pat manome, kad ekonominio nuosmukio metu gali būti pakengta įmonės e, pinigų srautams, kai to gal, lab, galbūt labiausiai reikia. Dėkoju. Dėkoju už jūsų pavyzdį, e, kad laikėtės kalbėjimo reglamento. Tai labai vertiname. Toliau kalbės Gerard Juner. Dėkoju pirmininkė. Dėkoju, kad pakvietėte į šį klausimą. Aš norėčiau pradėti nuo vieno svarbiausių aspektų šioje temoje. Kai paklausėme savo narių apie, apie e, svarbiausius bendros rinkos dalykus, jie sako, kad pagrindinė kliūtis bendrai rinkai yra 27 skirtingos mokesčių sistemos pelno mokesčių sistemos. E, tai sudaro didelės kliūtis MVI. Reikia kalbėti ne tik apie mokesčių išlaidas, bet ir atitikties išlaidas. Ir todėl mes jau nuo pat pradžių savo organizacijoje pasisakėme už bendrą mokesčių bazę. Tačiau tai toks buvo mūsų požiūris. Antroji dalis. An, an, antrasis dalykas, kodėl mes visada pasisakėme Todėl, kad 27 skirtingi mokesčių režimai e, reiškia, kad įmonės turi 27 galimybės koreguoti savo mokesčių naštą. Ir todėl UAKME neigiamai pasis, ir kritiškai pasisakė apie pirmąjį komisijos pasiūlymą, kur buvo numatyta, kad savanoriškai galima būtų naudotis bendra mokesčių baze pagal 2011 metų pasiūlytą direktyvą. Dabar tai pasikeitė ir mums tai labai patinka, kad tos didžiosios įmonės privalės laikytis šitos bazės. Kodėlgi MVI gal, turi galėti rinktis? Ogi todėl, kad jos dažniausiai e, renkasi likti nacionalinėje rinkoje ir jų situacija yra kitokia. Čia turime suvokti, kad kai kurios valstybės narės, naudodamosis e, bendrąją mokesčių bazę, nenorės paraleliai lygiai grečiai dar e, laikytis ir kitų modelių. Ir kai kurios valstybės narės, kaip mes įsivaizduojame, neleis MVI laikytis kitos sistemos, nes jie nori turėti tik vieną sistemą. Ir todėl jau dabar turime pagalvoti, kad mokesčių bazės sistema negali būti pernelyg sudėtinga, kadangi MVI taip pat turėtų sugebėti e, perimti šį modelį. Jis būtų turi būti skirtas ir priderintas ne tik prie labai didelių įmonių, bet ir prie MVI. Tai reikia suvokti. Tai tiek dėl pirmo aspekto. Toliau, MVI norėtų, kad konsolidacija įvyktų kaip galima greičiau ir anksčiau, tačiau mes suprantame e, tas problemas kilušias dėl pasaro pasiūlymo ir manome, kad jeigu tai yra geriausias galimas pasiūlymas, leisantis pasiekti rezultato, tai tam, per tam tikrą laikotarpį galėtume pritarti, kad konsolidacija nevyks, jei nuo pat pradžių tarp nacionalinių nuostolių padengimas bus numatyta, tokia galimybė. Ir būtų geriausia, jeigu abi direktyvos būtų patvirtintos vienu metu. Taip pat mes pritarėme idėjai, kad Kapitalai ir skolų finansavimas turi būti mm, e, traktuojamas neutraliai, nes e, kitu atveju MVI galėtų, gali daugiau finansavimo skirti skoloms negu kad turėtų. Tačiau iš kitos pusės daugeliu mūsų narių kyla abejonių dėl dabartinio pasiūlymo, mm, numatančio galimybę e, nuskaityti E, e, mokslinio tyrimo ir taikomosios plėtros e, kaštus. Tai gali būti naudinga įmonėms, kurios turi pelną, bet kalbant apie startuolius ir mažas įmonės, tai nėra labai palankus modelis kadangi jos per tą laikotarpį neuždirbs pelno. Todėl tai nėra tinkamas modelis e, startuoliams ir mažoms įmonėms. Manome, kad turėtų čia būti kažkokių papildomų nuostatų numatyta. Toliau, ponas, tai, kam ne ponas Lamasūras apie nematerialiasias investicijas ir problemos kylančias dėl direktyvų ir sistemos nelankstumą. Aš e, sutinku su kolega iš Business Europe. Ačiū. Much, Labai ačiū, ponai Hümer. Paskutinis pirmos diskusijų e, dalies e, prelegentas yra ponas Olivier Butelis, Butelitaft. Taft. Labai ačiū už tai, kad mane pakvietėte. Koks mano organizacijos tikslas? Mes irgi norėtumėm pagerinti mokesčių kultūrą ES. Taip pat noriu pabrėžti, kad mūsų nariai yra institutai, ne atskiri individualus asmenys. Mes taip pat dirbame ir su viešuoju sektoriu. Visų pirma, tarsiu keletą žodžių apie CCTB arba CCCTB. Mes kol kas dar neturime galutinės pozicijos šiuo klausimu. Tikriausiai e, Nenostabu, kad dėl tokio pasiūlymo bent jau e, artimiausių laikotarpių atsiras tie, kas laimi ir tie, kas pralaimi bet galbūt kažkas e, kenties trumpą laiką, bet kai kas turės ilgalaikės naudos. Tai yra dilema. Bet tokias dilemas mūsų žemynas gali labai gerai išspręsti. E, CCCTB yra primtinas toms valstybėms narėms, e, kuriams mok konkurencingumas mokesčių srityje yra jų ekonomikos pamatas Mes e, manome, kad e, ši sistema duotų naudos ir įmonėms startuoliams. Taip pat mes manome, kad reikia pabandyti pakoreguoti santyki tarp nuosavo ir skolinto kapitalo. Bet mes nežinome, ar pasiūlyta priemonė iš tikrųjų pakeis dabartinę praktiką. Kai kuriams valstybėms narėms tokia priemonė gali būti ir neproporcinga. E, dėl šių priežasčių e, CCCTB gali būti e, labai patraukli MVI, kurios veikia tarptautinėje rinkoje. Taip pat be CCCTB aš noriu dar pasakyti, kad komisija ir parlamentas iš tikrųjų labai daug dirba mokesčių politikos rytyje. Čia norėčiau pasidalinti dar keliomis mintimis. Mums reikia tarptautinio bendradarbiavimo, skaidrumo ir išmintingo reglamentavimo. Dabar dėl tarptautinio bendradarbiavimo. Mes galime veiksmingai kovoti su sukčiavimu mokesčių srityje, jeigu koordinuosime veiksmus tarptautiniu lygmeniu. Dėl to mes pritarėme komisijos pasiūlymui peržiūrėti Elksinas kodekso grupę, pritarėme taksą komiteto minčiai sukurti uh, mokesčių politikos nuseklumo ir koordinavimo centrą. Dabar dėl skaidrumo. Accountants Europe e, pritarė, kad reikia didesnio, geresnio skaidrumo. Mes pritarėme viešam CBCR ir manome, kad e, reikėtų padėti toms įmonėms, kurios jau dabar savanoriškai uh, E, skelbia ataskaitas apie savo veiklą kiekvienoje šalyje. Toliau išmintingas reglamentavimas. Čia mes turėtumėm nepamiršti, kad taikomas geresnio reglamentavimo principas, taip pat teisės viršenybės principas ir jie galioja taip pat ir mokesčių srityje. Reikėtų pagalvoti ir apie sankcijas. E, Elksenos, kodekso, Elksenos kodeksas turėtų e, apimti ir mokesčių konsultantų teikiamas paslaugas. Čia reikia orientuotis į konkrečią veiklą, o ne asmens profesiją ir sektorių. Taip pat visiškai neseniai buvo atlikta audito reforma, bet ji dar ne visose valstybėse narėse įgyvendinta. Taksio komitetas buvo teisus, sakydamas, kad visų pirma reikia stebėti šių naujų taisyklių poveikį. Stabilus reglamentavimas ir aiškumas yra būtini. Ir galiausiai aš noriu Jūs patikinti, kad profesionalus buhalteriai labai rimtai vertina jiems tenkančią atsakomybę. Kiekvieną dieną profesionalus buhalteriai daro viską, kad uh, ta buhalterinė sistema veiktų, mokesčių sistema veiktų, nors ji tikrai sudėtinga. Ir kad mokesčių mokėtojai laikytųsi savo prievalių. Jeigu mes teikiame konsultacijas viešam sektoriui, tai darome viešojo sektoriaus e, prašymų. Ir mums svarbu, kad būtų tinkamai panaudojami ištekliai ir kad būtų paisoma etinių standartų. Baigdamas galiu pasakyti, kad Europos parlamentas gali tikėtis mūsų asociacijos paramos. Ačiū. Dėkoju mūsų svečiams. Dabar suteiksiu žodį komiteto nariams. Toliau kalbėsiu vokiškai. Aš irgi norėčiau paminėti keletą svarbių temų. Visų pirma, ekonomikos augimas ir investicijos. Jeigu norime tai skatinti, Turime rasti tinkamą pusiausvyrą tarp nuosavo ir skolinto kapitalo. Kaip Jums atrodo, ar tai protingas požiūris? Tai buvo pirmas klausimas, o antras klausimas štai koks. Ar prociklinis elementas gali padaryti daugiau žalos negu kad naudos? Ir kaip Jūs manote, kaip galima e, išspręsti tokią problemą kaip nevienodas skolinto ar nuosavo kapitalo traktavimas. Taip pat noriu pastirauti, ar CCTB yra e, tinkama išeitis mažoms įmonėms. Tai ko gero reikš, kad mažos įmonės taip pat turi susipažinti su įvairiomis buhalterinėmis sistemomis, ypač jeigu jos norės naudotis konsoliduotą mokesčio baze. Ar tai yra įmanoma? Ar tikrai mažos įmonės galės naudotis CCTB? Na ir paskutinis klausimas dėl nematerialaus turto. Komisija į konsoliduotos bazės formulę šio turto neįtraukia. Vis dėlto dabar uh, E, modernios ekonomikos laikais įmonės labai priklauso nuo šio nematerialaus turto, tai yra patentai ir intelektinė nuosavybė. Tokį turtą sunku apčiuopti, bet jis labai vertingas. Kaip Jūs manote, gal tokį turtą, tokio turto klasę reikia e, tinkamiau apibriežti? Gal į tai galėtų atsakyti mūsų svečias iš Accountancy Europe. Tokie buvo mano klausimai. E, Dabar suteiksiu žodį kitiems kolegoms ir toliau kalbėsiu anglų kalba. Tikiuosi, kad kalbėjau nelgiau kaip dvi minutės ir tikiuosi, kad kalbėjau ne per greitai. Toliau SND frakcijos atstovas. Buvo eksplikės. Dėkuoju, pirmininkė, už ir, ir visiems kalbė, kalbėtojams apie patikslinimus. Manau, kad labai svarbu šis klausimas yra visiems tiesiogiai susijusiems veikėjams. Man atrodo, kad mes visi kartu sugebėsime surasti formulę, kuri leis mums užtikrinti geresnį fiskalinę bazę, kuri bus naudinga visai mūsų ekonomikai. Ar mes būtume iš kairės ar iš dešinės, man atrodo, mm, labai svarbu paaiškinti mūsų MVI, kurie, kur, kurios sudaro 95 procentus mūsų Europos ekonomikos ir kai, kodėl jie sumoka daugiau 30 procentų mokesčių nei kad didžiosios daugia nacionalinės įmonės. Uh, Aš e, klausiausi Business Europe atstovo, kuris kalbėjo apie konsolidaciją. Sutinku su jumis, manau, kad ji leis geriau reglamentuoti mokesčių sistemą. Pagal, man atrodo, kad e, didžioji mūsų problema yra 28 mokesčių sistemos. Mm, tačiau konsolidacijos tekste dabar visiškai nenumatyta bendro tarifo. Uh, Ir man atrodo, reikėtų tą tarifą numatyti. Ar nemanytumėte, kad kaip JAV būtų naudingiau turėti tam tikrą federalinį tarifą su nedidelė, nedidelė variacija, nedidelė paklaida, nes tai būtų kaip ir pirmasis žingsnis link sąlygų visiems suvienodinimo. Antrasis bendresnis klausimas skirtas konkrečiai Business Europe atstovui. Dabar 50 milijonų eurų per metus uždirbančios įmonės e, turi laikytis šiek tiek kitokios sistemos e, ne, negu kad kitos e, ir joms netaikomos tokios pačios taisyklės. Tai kelia nemenkų problemų. Ir kaip galėtume sumažinti tą slengsti, kad finansinė ekonominis teisingumas būtų atstatytas. Ir ponui Umer klausimas, ką mano MVI apie šį dokumentą, kadangi jas taip pat jis palies, o mes norime, kad e, MVI ir didžiosioms įmonėms būtų taikomas tos pačios sąžiningos taisyklės. Atsiprašau, aš turiu sekti laiką, nes po to bus bendras posėdis. E Sander Luns, CR. Um, uh, Ačiū, pirinkė, aš pats tvirtai tikiu sąžiningą mokesčių konkurenciją. Man atrodo, tokiu būdu galima palaikyti mažus mokesčius ir skatinti valstybės narės e, siekti tobulumo. Aš manau, sureaguodamas į tai, ką aš girdau iš prelegentų, aš, aš aišku suprantu, kad laikas yra ribotas, turime apsiriboti, reikia apsiriboti bendrais pasisakymais. Vis tik tai aš norėčiau paprašyti iš prelegentų ir detalių. Girdėjau tokių rimtų pasisakymų, ypač komisijos. Pavyzdžiui, jūs kalbėjote apie teisinį tikrumą, e, ir didesnis, didesnį sažiningumą. Na, dėl teisinio tikrumo aš kaip ir suprantu, bet dėl didesnio sažiningumo aš nežinau, kaip to pasieksite. E, ir ponas Vasana apie tai kalbėjo, kai sakė, kad kai kurios valstybės narės galbūt kažką pralaimės, praras kažko, bus mažiau lankstumo valstybėms narėms, ypač mažesnėms valstybėms narėms. Uh, Tai įdomu būtų sužinoti, kodėl mm, verslas, ypač smulkesnis ir valstybės narės, baiminasi, kad e, dėl tos naujos sistemos kažko praras. Uh, Ir taip pat mes apie ekonominę konvergenciją kalbame čia daug Europos parlamente, bet jeigu mes visą verslą perkelsime iš mažųjų valstybių į stambesias valstybės, kuris ir taip jau yra stiprios, ar, ar tikrai užtikrinsime didesnę konvergenciją. Antras dalykas dėl administracinių išlaidų, administracinės naštos. Aš girdėjau pasisakymą ir iš um, komisijos, ir ponas Butelis Taft Kalbėjo apie aiškesnį, švaresnę sistemą ir ypač komisija įmasi lyderės vaidmens. Tai aš taip įsivaizduoju, kad nauja sistemoje daug tarptautinės kompanijos be STB dar bus e, pasir, priverstos ir metinės ataskaitas, e, vietinės ataskaitas e, renkti. Tai aš nežinau, o tai, kad, kad vietinius reikalavimus įgyvenintų, tai kaip tada, <laughs> aš nesu tikras, kad tikrai tą administracinę naštą sumažinsite, bet gal ponas Butelis Taft galėtų daugiau papasakoti apie tai. Lieve Wierink iš liberalų. Zeker, geachte collega's, beste gasten als het op belasting. Ačiū, kolegos. Kai kalbame apie mokesčius, turime pasirūpinti, kad būtų sažiningesnė e, konkurencija tarp valstybių narių. Ir čia gerai, aišku, būtų susijęti įmonių apmokestinimą su kita veikla. Aišku, reikia pasirūpinti, kad įmonėms būtų lengviau užsiimti verslu vidaus rinkoje. Tarptautinėms kompanijoms reikia suvienodintos, harmonizuotos sistemos, kur būtų vieningos taisyklės taikomos. Mokesčių bazės erozija, perkelimas mokesčių, siekiant mažiau mokėti mokesčių, mes su to turime kovoti. Aišku, visos įmonės siekia mokėti kaip galima mažiau mokesčių, taigi CZTB čia būtų svarbus dalykas. Įmonių pelno mokestis yra esminis e, valstybių pajamų šaltinis ir užtikrinant Europos konkurencingą padėtį, tai yra nepaprastai svarbus elementas. Mes negalime sauliaisti e, siekti idealios sistemos, kuri praktikoje neveiks. Aš todėl norėčiau užduoti keltą klausimą dėl komisijos pasiūlymo. Visų pirma, kiek Europos komisija yra garantuota, kad šis pasiūlymas yra mm, biudžeto atžvilgių neutralus, kad jis neturės poveikio e, situacijai valstybėse narėse. Ar komisija atsižvelgia į e, dabartinius ir būsimus scenarius valstybėse narėse, kiek yra e, manevro laisvės šioms priemonėms taikyti valstybėse narise, būtent užtikrinant, kad tai būtų biudžeto atžvilgių neutralu. Taip pat, kaip komisija mm, atsižvelgia į skaitminės ekonomikos specifiką, mm, rengdama šį pasiūlymą, ar jos formulės atsižvelgiama į tas įmonės, kurios dirba su robotais, pavyzdžiui, ar kurios um, parduoda mm, Europą tuos stambius duomenų produktus ar programinę įrangą, kaip yra skaičiuojama tokių produktų ekonominė vertė, kaip po to visą tai atsispindi formulėse. Ir paskutinis mano klausimas. Įmonės ir toliau stengsis, aišku, optimizuoti savo mokamus mokesčius. Mes neturime būti naivus ir jeigu bus VTB išspręsti klausimai, tai jie, aišku, žiūrės į formulę, į procentus apmokesnimo ir žiūr, į kur savo gamyklas tose valstybėse, kur e, įmonių pelno mokesčiai yra mažiausi. Ir, aišku, tuomet net gali tai paskatinti lenktynės dugno kryptim link nulio. Makartį guja vardu. Ačiū pirmininkė, ačiū prelegentams už jų pasisakymus ir kaip daugelis kitų mes esame susirūpinę CCTB galimybėmis išvengti mokesčių slėpimo, ypač kalbant apie 750 milijonų eurų ribą, jeigu jį būtų patvirtinta, taip pat ir dėl to mokesnio piknaudžiavimo, kas yra paminėta, tarkim, kur yra daromos nuolaidos dėl išlaidų mm, mokesčių, e, mokslo tyrimams, technologijų plėtrai ir panašiems dalykams. E, Kalvojant apie pajamų surinkimą, e, reikia nepamiršti mūsų iškraipyto modelio. Aš labai pasisakau, aišku, už pasikeitimus, bet e, reikia žiūrėti į realijas ir CCTB įvedimo padariniai yra labai sudėtingai prognozuojami ir mano valstybės, bet ir kitų valstybių atžvilgių. Tai aš norėčiau išgirsti prelegentų nuomonės tuo atžvilgiu. Pavyzdžiui, viena iš tričių, kur pajamų prognozės, ką komisija teikia, yra nepatikimas. Pavyzdžiui, dėl e, fiksuoto. Mm, e, materialaus turto, pavyzdžiui, sakykime, dėl orlaivių nuomos sektoriaus ar, ar, ar Airijoje ar dėl kai kurių kitų sektorių Junktinėje karalystėje. Tai pavyzdžiui, jeigu eina kalba apie orlaivių nuomos įmonės, ar bus taikoma CCCTB, toliau 40 straipsnį yra minima 10 procentų finansinio turto. Yra tokia galimybė, kad nematerialus turtas bus verstas finansiniu turtu. Tai aš norėčiau išgirsti prelegentų nuomonę būtent dėl, dėl tokių konkrečių dalykų valstybėse narėse, kokie gali būti padariniai ir ką galvojate būtų galima padaryti, stengiantis kažkaip atsverti galima neigiamą poveikį. Svengi gal žaliųjų vardu. No? Eva Žaly. Okay. Eva Žaly. Gerai. Merci, monsieur le président. Ačiū pirmininkė. Noriu užduoti klausimą Business Europe atstovui, pono Vatsonui. Jūs pasisakote už CCCTB reformą, bet jūs, jeigu teisingai supratau, norėtumėt, kad ta sistema būtų savanoriška, pasirinktina. Tai yra, kiekvienas pasirinktų savo priimtinesnę sistemą, ar tai nacionalinę, ar tai CCCTB versiją. Bet ar tai nebus dar tik tai 29 finansinė sistema, fiskalinė sistema, kuri padarys dar sudėtingesnę visą administracinę naštą, kai oficialiai jūs teigiate, kad norite um, paprastesnės sistemos ir vienodų veikimo sąlygų. Aš taip pat noriu užduoti klausimų um, OEA PME atstovui. 2011 metais jūs paremėte Europos komisijos pasiūlymą, tačiau kritikavote tai, kad jis yra pernelyg komplikuotas, kad jį būtų galima gyveninti normaliai MVI. Ar vis dar taip ir yra su mm, dabartiniu 16 metais peržiūrėtų pasiūlymu? Ar jūs galvojate, kad iš tikrųjų CCCTB pasiūlymas yra tinkamas MVI, ypač atsižvelgiant apie, į, į tuos atvejus, kuomet veikla yra vykdoma keliose valstybėse? Ačiū. Uh, labai ačiū. O dabar paprašysiu mūsų prelegentų atsakyti į užduotus klausimus, galbūt tą pačią tvarką. Labai prašau um, sutelkti dėmesį į didžiausius tokius klausimus, nes labai vėluojame. Taigi visų pirma. Komi... Ponas Vatsan. Um, ačiū. Turiu pasakyti, kad mes rengiame naują pozicijos dokumentą dėl šio naujo uh, pasiūlymo dėl CCCTB. Mes nesakome, kad mes keliame kažkokias sąlygas dėl mažųjų įmonių. E, mes norėtumėm, kad tai būtų atsižvelgta, bet nesame užsispyrę. Vis dėlto būtų gerai, jeigu tai būtų atsižvelgta. Dabar dėl prociklinio elementų, nematerialaus turto. Manau, kad į šios klausimus jau atsakiau savo įžangoje. Sakiau, kad kai kas laimės, kai kas pralaimės. Prisiminkime komisijos e, jau anksčiau nuveiktą darbą. Valstybėse narėse gali skirtis tie, kas laimės ir kas pralaimės. Dabar keletas kitų elementų. Tiesą sakant, visą laiką stebiuosi, kai girdžiu, jog individualus asmenys moka daugiau negu kad įmonės. Mes turėtume pagalvoti apie tai, kam priklauso tokios įmonės. Jos priklauso žmonėms. Ir kai mes kalbame apie įmonių pelną, tai e, tas pelnas yra naudojamas ir darbuotojų pensijoms mokėti. Taigi tas pelnas gali būti išmokamas ir individualiems asmenėms. Aš manau, kad turėtumėm galvoti ir apie e, individualių asmenų apmokestinimo sistemas. Taip pat nepamirškime, kad jeigu individualiam asmeniui priklauso akcijos įmonės, įmonėse ir jeigu įmonė moka pelno mokestį, tai mes tada tikimės, kad ir individualaus apmokestinimo sistema veiks tinkamai. Jeigu asmo gaus pelną iš įmonės, jis už tai turės mokėti mokesčius. Taigi reikėtų atskirti įmonių apmokestinimą nuo asmenų apmokestinimo. Toliau buvo minėtos viršutinės ribos. Ribinės vertės, ypač kai būtų teikiamas ataskaitos apie atskiras šalis. Čia pasidalinčiau bendresnio pobūdžio pastabą. Business Europe pritarė komisijos pasiūlymai. Tiksliau, EBPO pasiūlymai dėl viešų ataskaitų apie veiklą atskirose šalise. Mes manome, kad mokesčių institucijos turi gauti informaciją apie e, mokesčių mokėjimą ir tą informaciją reikėtų keistis. Norint užtikrinti, kad įmonės tvarkingai mokėtų mokesčius. Daugelį įmonių, kurios sąžininkai moka mokesčius, nėra paranku, jeigu būtų skurtas nelygios sąlygos visiems. Kalbant apie e, viešą ataskaitą apie atskiras šalis skelbimą, tai tikrai e, tai nesumenkintų e, mokesčių institucijų funkcijų. mokesčių institucijos nesugebėtų tinkamai dirbti, jeigu ir visuomenė negalėtų stebėti tokios veiklos. Yra būtina e, skatinti pasitikėjimą mokesčių institucijų veiklą. Mes tokias mokesčių institucijas remiame. Manome, kad būtent ten turėtų būti teikiamos ataskaitos apie veiklą atskirose šalise. Taigi norėčiau Jūs paraginti pagalvoti apie tai, kokį poveikį gali turėti viešas ataskaitų skelbimas. Tai gali užtikrinti didesnį skaidrumą. Toliau dėl ribinių verčių. Dėl to aš manau, kad gali kilti tam e, e, tikrą riziką. Ačiū. Mes turime laikytis tam tikrų apribojimų. Dabar žodis ponui Hümer. Ačiū pirmininkė. Visų pirma, žaliųjų frakcijos atstovų pasisakymas. Buvo sukritikuotas 2011 metų pasiūlymas, iš esmės dėl to, kad juo neprivalėjo naudotis didelės įmonės, uh, bet ne dėl to, kad jis buvo pernelyg sudėtingas MVI, o būtent dėl to, kad jo neprivalėjo gyvendinti dideli koncernai. Toliau mažos valstybės narės. Ar pasiūlymas turės neigiamo poveikio kai kuriams valstybėms narėms, mažoms valstybėms narėms? Šiuo metu tokios mažos valstybės narės dirbtiniu būdu pritraukia nedaug apmokestinimų įmonių pelną. Reikia, viskas priklausytų nuo to, ar pati įmonė gauna naudos ar ne. Štai, pavyzdžiui, Airija. Airija pritraukusi yra e, tam tikras įmonės, kurios moka labai mažą pelno mokestį. ir tokios įmonės nukentės, jeigu Airija pakeistų savo mokestinį tarifą. Airijos finansų ministras irgi nukentės, nes šalis surinks mažiau pelno. Tai yra ne tas pats dalykas. Mano nuomonė, pats svarbiausias buvo pirmininko klausimas apie MVI. Tikrai tą klausimą suprantu. Mano asociacijos kai kurie nariai irgi sako, kad e, ta galimybė dalyvauti CCTB keltų problemų, jeigu reikėtų keisti įmonių tvarką. Tai taip pat reikštų, kad įmonės turėtų pritraukti ir kapitalą iš rinkų. Tuomet e, reikės, ko gero, keisti ir apskaitos e, taisyklės, jeigu jos norėtų dalyvauti tokioje sistemoje. Jeigu įmonė yra nedidelė, iš esmės veikia valstybės viduje, jos uh, tarptautinė veikla labai nedidelės apimties, jai gali būti neparanku keisti taisyklės. Aš girdėjau įmonių iš Prancūzijos, Austrijos, kitų šalių atsiliepimus ir jos sakė, mes nenorime naudotis uh, paralelinėmis mokesčių mokėjimo sistemomis ateityje. nes mažoms įmonėms sunku taikyti įvairių mokesčių tarifą. Kai vyksta diskusijos apie mokesčių bazės turinį, turime pagalvoti ir apie tai, ar ta mokesčių bazė bus taikoma MVI. Nes, kaip jau sakiau, kai kuriuose valstybėse narėse tai bus taikoma visoms įmonėms, taip pat ir mažoms. Na ir paskutinė pastaba sureaguosiu į Aldę frakcijos atstovo pasisakymą. Aš e, labiau pritarčiau tam, kad įmonė perkelia savo veiklą į šalį, kur gamyba kainuoja mažiau, vietoj to, kad jį perkeltų tik pelną į kitą šalį. Tokiu būdu valstybės narės tarsi būtų priverstos e, atsakingai elgtis su visais mokesčių mokėtais. Dėkoju. Ir paskutinis kalbėtojas ponas Butelis Taft. Ačiū, buvo išsakyta labai daug klausimų, nesugebėsiu visus atsakyti. Gal tik keletą pačių svarbiausių. Paminėta administracinė našta ir administraciniai kaštai. Teisinga pastaba. Supraskime dabartinę įmonių padėtį. Viena vertus, jos turi renkti bendrasias finansinės ataskaitas, kai, kai kuriuose šalise įmonės turi atlikti ir mokesčių korekcijas, atsižvelgdamas į mokesčių bazę. Ir čia kalbu ir apie um, kotiruojamas įmonės. Jos irgi turi paisyti tam tikrų kolektyvinių standartų. Europa daug dirba, tiesdama kelią globaliems standartams. Apie tai turime pagalvoti. Kai kurios įmonės nesinaudoja AFRS standartais. Na ir uh, Iš tikrųjų, dėl to buvo labai sunku susitarti. Direktyvoje buvo praktiškai šimtas alternatyvų. Valstybėse narėse padėtis labai skirtinga. Ir mokesčių korekcijos labai skirtingos. Manau, kad čia reikėtų siekti pasistumėti prieki. Tai taip pat turėtų netiesioginio poveikio ir mokesčių korekcijoms, jas būtų lengviau atlikti. Toliau nematerialus turtas. Šis turtas tampa vis svarbesnis negu kad praeityje. Pritariu, kad čia dar reikia gerokai padirbėti. Ne vien tik tais dėl nematerialaus turto pripažinimo, bet ir perdavimo, perleidimo turime suprasti, kad nematerialus turtas yra pats mobiliausias. Taigi reikia susitarti ne tik kaip tą turtą apibriežti, pripažinti, bet ir kaip su tokiu turtu elgtis. Taip pat mes turime suprasti, kad e, padėtis kinta, turėtumėm pagalvoti ir apie ateities kartas. modernioje mokesčių sistemoje reikėtų atsižvelgti labai vairius aspektus, pavyzdžiui, įmonių poveikį aplinkai, e, tvarę ekonomiką. Jau nekartą paminėti, kad iš naujos sistemos vieni laimės, kiti pralaimės. Mes e, taip pat turėtumėm pagalvoti ir apie pereinamąjį laikotarpį. Uh, Tokiu būdu toms įmonėms, kuriams konkurencingumas labai svarbus, būtų steigta daugiau laiko prisitaikyti prie naujos sistemos. Ačiū. <laughs> Taigi, dabar mm, pereikime prie antrosios sesijos ir sveikiniu ponę Katiją Lekto Kumlainen iš ETO ir Richard Murphy, kuris yra Tax Justice tinklo narys. Ir kiekvienam iš jūsų taip pat skiriama po penkias minutės. E, e, atsargiai su raudonųjų frakcijų atstovais. Jie tokie sprokstamieji. Ką čia, žodis jums. Dėkoju pirmininkė, komiteto nariai, ponios ir ponai. Yra du pagrind, dvi pagrindinės sritis, kur dabar Europos komisija siekia tam tikrų tikslų ir kuriais domimės mes - socialinį ir finansų sritis. Neseniai vyko Brexitas ir dabar atėjo mums visiems laikas dirbti savo sąjungai. Tai yra mūsų ekonomika, bet taip pat ir stiprios socialinės teisės ir politinė valia kad kovotume su mokesčių vengimu. Profsąjungų nariai turi mokėti savo mokesčius, jie, jie matė, kaip mažėjo jų atlyginimai ir viešosios išlaidos, bet jie ir toliau moka savo mokesčius. Būtų sąžininga, kad jie taip pat galėtų matyti ir žinoti, jog daugia nacionalinės įmonės taip pat moka visus savo mokesčius. Tai yra nuseklumo ir sąžiningumo visuomenėje dalykas kad e, galėtume džiaugtis apčiuopiamais rezultatais, e, kalbant apie mokesčių vengimą ir finansinį dempingą, e, turime užtikrinti, kad būtų atkurtas pasitikėjimas tarp žmonių ir ES. Pirmą noriu pakalbėti apie mūsų bendrą paramą CCCTB, antrą apie siūlomus pakeitimus CCCTB ir trečią mūsų reikalavimus dėl bendrosios pelno mokesčio bazės. Pirma, TETUC mm, palaiko visus pasiūlymus skirtus kovai su fiskaliniu dempingu ir mokesčių vengimu, todėl mes palaikome CCCTB ir jo privalomai pobūdį. Tačiau mes taip pat norime pasiūlyti ir pakeitimų. Rinkos pačios savaime nebūtinai e, sukuria patenkinamas situacijas, gana priešingai. Mes manome, kad CCCTB yra teigiamas dalykas, kadangi numato tam tikras taisyklės, kaip sakė ponas Montarly, verslui ir vidaus rinkai. Į TUC, tuk mes pasakome už sąžiningas taisyklės ir jomis paremta verslą. Mūsų profsąjungų nariai domisi skaičiais, kurie rodo, kiek mokesčių iš tikrųjų yra prarandama. Vėliau apie tai pakalbėsiu. Aš e, anksčiau pasitikslinau su profesoriumi Merfiu, bet e, apskaičiavome, kad prarasti mokesčiai iš viso sudaro 139,3 procentus viso ES metinio deficito. Jeigu būtų surinkti tie mokesčiai, nereikėtų mažinti socialinių išlaidų ir deficitas taip pat būtų buvęs daug mažesnis. Toliau, mūsų trys pagrindiniai siūlomi pakeitimai. Pirmiausia, Mm, mažiausia riba. Norime, kad direktyvoje ta riba būtų numatyta daug mažesnė. Taip pat norime, kad ta mm, riba būtų nustatyta atitinkamai pagal e, apskaitos direktyvas. Ir todėl ta riba turėtų būti maksimaliai, nustatyta maksimaliai 40 milijonų eurų geografinė prieptis. Mes norime, kad direktyva būtų papildyta. E, daugia nacionalinės korporacijos visoje įmonių grupėje, tiek valstybėse narse, tiek trečiosiuose šalise turėtų taip pat būti įtrauktos į šią direktyvą. Trečiųjų šalių įmonės jau yra numatytos į um, kitas direktyvas. Yra ir kita sąsaja, apie kurią buvo kalbėta, o būtent tarp CCCTB ir e, šalių ataskaitų. Tuk pasisako už tai, kad kiekviena valstybė narė teiktų detalės ataskaitas, kurios būtų skaidrios ir ten būtų pateikta informacija apie visas įmonės. Šalių ataskaitos turi būti, jose turi būti pakankamai surinkta nu, naudingos informacijos iš kiekvienos šalies. Mes taip pat pasisakome už valstybinio ataskaitas, kadangi jos yra labai svarbios kovojant su mokesčių vengimu. Trečia. Greitas įgyvendinimas. Tai yra mūsų trečias pakeitimas. ETUK ragina kuo greičiau įgyvendinti CCCTB. Manome, kad jau reikėtų tai pradėti daryti 2019 sausį. Taip pat pabrėžiame, kad tik įdėgus CCCTB pavyks panaikinti grupių viduje vykstančius pirkimus. ir daug e, turi reikalavimų dėl pelno mokesčio tarifo. Norime, kad tai būtų 25 procentai. Ir taip pat, baigdama, norėčiau pasakyti, kad ES ir jos piliečiai nusipelno bendros konsoliduotos neišvengiamos mokesčių bazės. Dėkuoju. Dabar žodį perdosiu ponui Merfiui ir dėkoju jam už jo vertingus tyrimus. Dėkoju. Ačiū, bet jeigu leisite vis tik tai e, aš toliau pirmininkausiu ir aš suteiksiu žodį prelegentams ir ponui Murphy. Ačiū. Ačiū, kad e, pakvietėte mus e, kaip mokesčių teisingumo tinklo atstovų atstovą. Taip, iš tikrųjų padėjau kurti jį, bet aš kartu esu dabar o, Londono universiteto politikos, tarptautinės politikos ekonomikos profesorius Cityje. Tai iš tikrųjų aiškiai noriu pasakyti, kad mokesčio teisingumo judėjimas sveikina CCCTB. Yra visiškai aišku, kad dabartinė pelno mokesčio bazė yra paremta mitu, kad kompanijų grupė yra sukurtos iš skirų subjektų. Tai yra mitas ir ga, ga, ga, reikia atsisakyti tų pasakų ir iš tikrųjų suprasti, kad tai yra e, vienas centrinis vadovybės organas, kuris valdo tas įmonės, kurios yra grupė ir todėl apmokesnimas turi būti vykdomas tokiu pagrindu. Kelionės kryptis turi būti teisinga, bet to pelno mokesčiai, kas tai yra? Tai yra ne pajamų sukaupimo priemonė, o tiesiog maždaug 18 procentų pelno yra surenkama tam, kad būtų galima per pajamų mokesčio, mokestį sumažinti sukčiavimą. Uh, Jeigu norite, peln, jeigu norite mokesčių konkurencijos, aš išvelgiu rimtų problemų su ta idėja, bet reikia tiesiog, jeigu norite užtikrinti, kad būtų viskas teisingai su konkurencija elgtis, tai reikia žiūrėti, kur realiai žmonės juda ir ką daro, kokia yra verslo realija. Ir aš kaip verslo ekonomikas noriu pasakyti, kad verslui reikalingos vienodos veikimo sąlygos. Jeigu neturi vienodų veikimo sąlygų, neturi sažiningos konkurencijos. O su mokesčiais tai problema yra ta, kad mes neturime nuoseklaus apmokestinimo. Kas yra CCCTB? Čia yra viena problema. Ir būtent ta trečioji C, tai yra konsolidavimas yra problema. Kaip yra siūloma ta konsoliduota um, įmonių pelno mokesčio bazė, tai jį iš tikrųjų nėra konsoliduota. Dėja, tai aš esu apskaitos specialistas, tokio naštą turiu nešti ir turiu pasakyti, kad tai yra CCATB, tai yra agreguota, o ne konsoliduota bazė. E, ir Tai reiškia, kad kiekvienos valstybės sąskaitos yra koreguojamos dėl standartinių mokesčių korekcijos ir paskui yra sudedamos. Bet tai nereiškia, kad tai iš tikrųjų konsoliduota visoje Europoje veikiančio subjekto apmokesnimo sistema. Tiesiog mokesčių sistema paverčiama apskaitos sistema ir mok... E, žmonės pasirenka skirtingas apskaitos sistemas savo um, padaliniams, dukteriniams įmonėms, kur žiūri žiūri, kur pelnas pripažįstamas, galbūt atidedamas, kur dar yra mokesčių konkurencijos per dirbtinės priemonės. Visą tai išspręsti, jeigu turėtumėm apskaitos standartus, kurie būtų taikomi ir ataskaitoms pagal kiekvieną valstybę narį, bet tada negalime mm, turėti CDCTB. Aš su profesoriumi Pramsikorinu esu parašęs dokumentą to klausimu dėl pagrindinių tų problemų ir mes galvojame, kad tai yra esminiai dalykai. Uh, Reikia tokių mokesčio ataskaitų mokesčių deklaravimo sistemų, kurios išspręstų mokesnės bazės problemas. Ir aš noriu pasakyti, kad iš tikrųjų tai, kas yra siūloma, nėra tinkamas apmokesnimo, e, tik tinkamas bazės apmokesnimo. Nėra pasakyta, kokios sąskaitos turi būti taikomas apmokesnimo, jeigu įmonės turėtų, privalėtų vieną paketą taikyti, bet tai to nėra. Ir be to aš siūlyčiau ES tą padaryti ir jūs turite sukurti tos apskaitų, ataskaitų rengimo standartus mes turime vieną bendrą rinką, tai kam reikia 28-29 skirtingų apskaitos standartų? Žiūrėkite, kaip JAF yra viena IRS tarnyba, tai lygiai taip pat. Vienas taisyklių paketas, vienas supratimas ir tikrai turi tai būti viskas išsamu, nes dabar dauguma apskaitininkų nesupranta, kodėl čia, kas yra daroma, tai kodėl eilinis vartotojas turi tą viską suprasti. Pažiūrėkime, kaip dabar viskas apskaičiuojama um, dėl kreditom um, transakcijų, pavyzdžiui. Ir taigi visų pirma, pagrindinius dalykus susidėliokim teisingai. Jeigu mes neturime teisingos apskaitos, tai mes ne, negalime teisingų mokesčių pritaikyti. Taigi visų pirma, labai prašau, um, kalbėkime ne apie agreguotus, apie konsoliduotas ataskaitų paketus ir taisyklės turi būti išsamios, e, e, paprastos ir suprantamos, taip pat ir MVI. Ir tada turėsime ir skaidrų atsiskaitimą, ir ataskaitas už kiekvieną valstybę narę atskirai. Thank you very much. Gives a lot of points for discussion. Labai ačiū. Dabar pradėkime diskusiją. Visų pirma, Brian Hayes, EPP frakcijos vardu. Ačiū pirmininkė, aš norėčiau padėkoti abiems prelegentams už be galo įdomias pastabas. Pratesiu paskutinę pono Murphy išsakytą mintį. Jis sakė, kad reikia nuseklių vienodų stand, apskaitos standartų Europoje, tai tikrai teisinga pastaba. Turime bendrą rinką, žmonės užsiema profesinę veiklą tarp valstybinių lygmenių. Taigi būtų gera idėja sukurti vienodus standartus. Štai JAV naujasis prezidentas Donald Trump pasakė, kad jis ketina sumažinti įmonių pelno mokestį JAV. Jis taip pat ketina pakeisti ir priemonės mokesčiams surinkti. Jūsų nuomonė, kokį poveikį tai turės ES konkurencingumui? Jeigu bus įvestas CCCTB, tuomet ES gali tapti dar e, mažiau konkurencinga, įmonės gali pradėti trauktis. Ką Jūs apie tai manote? Toliau kitas mano klausimas. Dėl to, kas laimės, kas pralaimės. Ko gero reikėtų atlikti poveikio vertinimą kiekvienoje valstybėje narėje. Kiek aš suprantu, EBPO duomenys rodo, kad maždaug 10 procentų mokesnių pajamų yra surenkama iš CCTB, iš įmonių pelno, moky, įmonių pelno mokestis. Rijoje tai yra apie 15 procentų. Ir štai mano klausimas. Jeigu nebūtų atliktas e, poveikio vertinimas kiekvienai šaliai, tikrai gali atsirasti nemažai sunkumų. Ką Jūs apie tai manote? Ponas Moskovičiai sako, kad pirmą reikia susitarti dėl mokesčio bazės, paskui pereiti prie konsolidavimo. Ką Jūs apie tai manote? Labai ačiū. Paul Tank. Ačiū pirmininkė. Mane domina, kaip jūs vertinate CCTB, CCTB įvedimą. Ar ši mokesčio bazė pakeis e, padėti, ar bus mažiau ar labiau vengiama, vengiama mokėti mokesčius. Dabar matome, kad popierioje yra dažnai e, perkelimas pelnas. Na, o jeigu būtų um, pelno mokestis ir konsoliduojamas, ar nebus bandoma fiktyviai tam tikrą turtą parduoti? Ar CCTB nesukurs dirbtine, dirbtinos kompet, e, konkurencijos? tai gal reikėtų pagalvoti apie minimalų mokesčių tarifą, norint išvengti tokios iškraipytos konkurencijos. Dabar apie turtą. Sandoriai apmokestinami labai įvairiai, ypač jeigu jie vyksta įmonės viduje. Dėl nematerialaus turto. Komisija apsisprendė šį pasiūlymą nematerialaus turto neįtraukti. Kaip Jūs manote, ar reikia atsižvelgti kai kurių komiteto narių pasiūlymus tai padaryti, ar vis dėlto to nereikėtų daryti siekiant išvengti sandorių kainodaros problemos? O kaip Jūs manate, galbūt ši problema e, per nelik sudėtinga, gal jas iš viso, bet kokiu atveju reikėtų vengti? Ja, profesor Liukė. Dėkuoju toliau EKR vardu profesorius Liukė. Ačiū pirmininkė. Ko gero net nereikia sakyti, kad mane nuvylė diskusija. Išgirdau labai daug politinių pareiškimų. Aš manau, kad e, Šiame klausime reikėtų daugiau kalbėti apie patį turinį, apie CCCTB e, įvairius elementus. Mane iš esmės domina, kaip bus elgiamasi su du, e, didžiuliais koncernais, kurie veikia ir ES ir trečiosiose šalise. Ar nereikėtų baimintis, kad uh, tokie koncernai perkels savo būstinę iš ES į trečią šalį, tam, kad išvengtų apmokestinimo pagal CCTB principą. Ar tai yra įmanoma? O galbūt tokiems koncernams bus daromos kliūtis, norint užtikrinti, kad ES sukaup, sukurta vertė ir būtų tinkamai apmokestinama čia pagal CCTB. Jeigu suprantu, yra dvi alternatyvos, ką daryti su tokiamis įmonėmis. Galima bendraujant su trečiosiomis šalimis ir toliau taikyti sandorių kainodaros principą tam, kad paskaičiuotumėm, kokia pelno dalis priklausytų trečiosiom šalims. O kita alternatyva štai kokia. Kalbant apie trečiasias šalis, galbūt visų pirma bent fiktyviai reikėtų paskirti tam tikrą pelno dalį. Galbūt tai galima būtų sieti ir su dvigubo apmokestinimo išvengimo susitarimais. Tai irgi tie sustarimai irgi svarbus, norint išsiaiškinti, kur ap, vyksta apmokestinimas, kur ne. Bet yra ir tokių šalių, su kuriomis nėra sudaryti dvigubą apmokestinimo vengimo susitarimai. Čia turiu omeny vairias mokesčių oazės, mokestinius rojus karibose. Tuomet manau, kad ES sukurtas pelnas iš tikrųjų turėtų būti apmokestinamas čia. Dėkoju. Peitė Jačiak, liberalų vardu. Dėkoju, pirmininkė. Aš norėčiau paklausti ponios Leko Komulainen. Kaip suprantu, jūs manote, kad 750 milijonų eurų riba yra pernelyg aukšta ir norite, kad ji būtų 40 milijonų eurų maksimum. Uh, man įdomu, ar jūs suvokėte visas pasiekmes įvairioms įmonėms, kurias paveiks ši riba, ypač MVI, kurios nebūtinai veikia daugiau nei vienoje valstybėje narėje ir nelabai linkusios vengti mokesčių. Taigi ar pasidomėjote galimų neigiamų tokios ribos poveikių joms? Ankstesnėje sesijoje kalbėjome apie du dalykus. Pirmiausia, kas iš to laimės ir pralaimės valstybėse narėse. Įdiegus CCTB ir ar dėl to galimai neišsikels daug įmonių. Man įdomu, ar aptarėte šį klausimą savo e, posėdžiuose ir kokia jūsų nuomonė. Dėkoju. O dabar guoja vardu Metkasi. Dėkoju, pirmininkė. Aš noriu paklausti apie tą sritį, kurią komentavote, o būtent finansinių ataskaitų svarba CCCTB. Kiek suprantu iš jūsų pasisakymų, pagrindinė problema yra e, tarptautiniu mastu pripažįst, pripažįstamų atskaitomybės taisyklių nebuvimas ar trūkumas. Etuk e, yra pateikęs e, savo poziciją dėl tų taisyklių, apskaitos taisyklių suvienodinimo. Kiti irgi minėjo, kad finansinio ataskaitų teikimo standartai yra netinkami nes juose yra daug subjektyviai numatytų kintamųjų, pavyzdžiui, turto rinkos vertė ir taip toliau. Man įdomu būtų sužinoti daugiau apie išvadas Prime Sucker pranešime pateiktas ir antra, ar galėtumėte daugiau papasakoti apie anksčiau minėtą klausimą dėl to, kaip ta formulė būtų taiko, ar tą formulę galima būtų piknaudžiauti. Gal, gal galėtumėt paaiškinti. Visą tai dėkoju pirmininkė. O dabar Sven Gigold, žaliųjų vardu. Dėkoju pirmininkė. Visų pirma, norėčiau padėkoti Richardui už sąsają tarp apskaitos taisyklių ir skirtingų, tų taisyklių skirtingumo valstybėse narėse. Man įdomu, ką apie tai mano komisija, kadangi jūs iškėlėte esminį klausimą. Žinoma, mes ilgai diskutuojame tarptautinius apskaitos standartus ir kiek žinau, daug kas iš mūsų nepatenkinti tais standartais, kurie e, buvo parengti Londone esančios EISB. Taigi, e, man būtų įdomu sužinoti, ką komisija apie tai mano. Toliau. Ką manote apie pagrindinius parametrus, kuriuos komisija nustatė savo pasiūlymuose, ypač kalbant apie dydį, ribas ir gana dosnes nuostatas, kalbant apie tyrimus ir plėtrą bei e, turto traktavimą lyginant su skolos traktavimu. Ir e, mes visi žinome ir taip pat jeigu paklausysite draugiškojo Airijos kolego, taip pat daug ką suprasite. Taigi žinome, kad nedaug, ne, ne kad kai kurios valstybės narės su tuo gali nesutikti. Jos tik tai kaišioja pagalius ir ratus, bet nieko nesako. Taigi, kiek valstybių narių jūsų galva reikėtų, kad šis pasiūlymas taptų realiu? E, ar 29, 27, kokia būtų prasminga riba šiam procesui. Dėkoju Svenui. Nematau dar norinčių pasisakyti. Taigi grįšime prie ekspertų, bet prieš tai perduosiu pirmininkavimą vicepirmininkui Niedermayerui, dabar Katijai Lekten Kumulainen. Dėkoju, dėkoju už geras pastabas ir klausimus. Prisimenu, kai pati studijavau teisę Suomijoje ir išmokau finansinių taisyklių ir mokesčių e, principus. Taisyklės turėtų būti vienodos, aiškios ir paprastos. Aš tų principų laikausi ir šiandieną. Pirmiausia, nedaug iš tikrųjų mano, kad abi stadijos yra svarbios, tačiau, kaip jau minėjau, daug norėtų, kad antroji fazė būtų įgyvendinta kaip galima greičiau. Ir e, dabartinėme pasiūlyme nėra numatyta iškaus laiko grafiko. Antrasis klausimas. Taip. Etuk. Nori, kad būtų numatytas minimalus mokesčių tarifas korporacijoms Europos Sąjungoje. Mes manome, kad tai yra sažiningumo klausimas. Trečiasis kalbėtojas klausė apie trečiasias šalis ir sakė, kad yra nusiminęs dėl mūsų pastabų, bet aš manau, kad mūsų nariams, kurie beje yra ir iš jūsų šalių, nesvarbu, ar tai būtų CCCTB, ar kitų teisės aktų nuostatos, žmonėms svarbiausia ar mokesčiai mokami ar ne. Jie nori, kad viskas būtų daroma sąžiningai. Jie nori, kad ir e, įmonės mokėtų mokesčius. Aišku, čia reikia kalbėti apie detalės, bet procesorius e, sėdi šalia manęs ir jis e, kalbės apie visas tas techninės detalės, bet uh, Mes manome, kad būtent taip mes turėtume kurti savo sąjungą paremtą sąžiningomis taisyklėmis ir mano teisės dėstytojai sakydavo taip pat. Toliau Aldės klausimas. Na, e, ar e, aš pagalvoju apie visas MVI, na nežinau, ar tai, tai tikrai geras klausimas ir šis klausimas įdomus. Anksčiau apie tai čia nebuvo kalbama, net komisija e, apie tai užsiminė, e, apie tos tyrimus ir plėtrą ir šis pasiūlymas taip pat e, įtraukė šias, iniciaty... šias paskatas. Mes visi esame už tai, kad ES auktų, kad įmonės auktų, kad uh, naujos idėjos rastųsi, o tyrimai ir plėtra irgi su tuo susiję ir CCCTB taip pat numato šią paskatą. Toliau penktasis kalbėtojas - standartizavimas. Profesorius Merfis apie tai papasakos daugiau. Bet etuk yra už šį argumentą. Ir profesorius Merfis jau jį minėjo. Žaliųjų atstovas taip pat e, užsiminė apie apskaitos taisyklių klausimą, taigi dėkoju. Now, uh, professor Ačiū, profesorius Murphy. 13 Užsirašiau 13 klausimų, tai turėsiu labai greitai juos atsakyti per 5 minutės. Ar yra problemų dėl mokesnės konkurencijos, yra laimėjusių ar, nelaimė, ar pralaimėjusių, ir ankstesnis tas klausimas dėl dirbtinio rizikos perkelimo. Iš esmės viskas susiveda į ekonomikos esmės apmokestinimą. Dabar, kas vyksta įmonės pagal uh, tai, kur yra geriausia apmokyti žmonės, infrastruktūra, įstatymo viršenybė, geriausias internetas ir taip toliau, jie savo veiklą ten įkurdina. Bet su o, pelno apmokestinimu yra problema ta, kad jis yra ne ten, kur yra visa veikla. Su CCCTB visa e, priežastis, kodėl ir naudojama ta formulė, yra ta, kad mokestis būtų ten, kur yra tie žmonės, kur ekonominė veikla, kur viskas vyksta. Kaip, e, kaip Warren Buffettas pasakytų, kas yra svarbu, kad nebūtų problema, kad žmonės dėl dirbtinių priežasčių ne, nepersikeltų kitur. Aišku, galim vertyti, kas laimi, kas pralaimi, bet jeigu kažkas pralaimi, tai yra tos įmonės, kurios dabar mm, nerenka mokesčių, kai galėtų tai padaryti 13 milijardų, kiek, kokia čia ta suma būtų, ar dėl kokių kitokių priežasčių mm, jos turėtų pakeisti savo mokesčių sistemas dėl to, ar mums reikia mm, CCTB ar CCCTB. Tai atsakymas yra CCCTB turi būti. Tokia turi būti kelionės kryptis. Aš tikrai nesuvokiu, kodėl reikėtų sustoti tarpinė grandinėje. Mm, aišku, piknaudžiavimas bus didesnis, ar jie bus CCCTB taip Bet kas turės dėsnį poveikį, ar ataskaitos už kiekvieną valstybę, už kiekvieną valstybę ar už CCCTB, tai poveikis bus didesnis ataskaitų už kiekvieną valstybę narę, nes na, žiūrėjau į daug įmonių iš FUCI 100, pavyzdžiui, sąrašo, pavyzdžiui, Švedija būtų Financial Times pirmame puslapyje, ką gali padaryti iš tikrųjų tas ataskaitos už kiekvieną valstybę, tai štai yra rezultatas. Iš tikrųjų, tikrųjų, kad mm, tai daro įtakos, tai gali pakeisti Europą. Tikslas yra užtikrinti, kad mokesčiai būtų sumokami. Dabar dėl materialaus turto. Uh, ir nematerialaus turto. Nematerialus turtas neturi vertės, nebent jį sukūrė realų žmonės, kurie gali jį panaudoti. Taigi formulės pagrindas yra žmonės. Ir tas turtas neturi vertės, nebent jis yra parduodamas. Ir todėl čia pardavimo formulė tą vertę apima. Ir čia tada jau visas nekilnomas turtas apimas. Didžioji dalis nekilnojamo turto dabar yra sukūriamas kaip e, mokesčių planavimo instrumentas. Ir tai nesusijęs su garantijomis ar su kažkuo, tai yra pelno perkelimo mechanizmai ir tiek. Tai iš karto iš lygties tą tai išimkite viskas. Ar kalbame apie detalės? Taip norime Mm, mes norime apie tai kalbėti ir tam reikia, kad paskirtas narys valstybėje narėje taptų uh, um, motininė kompanija CCCTB atveju. Ir aišku, tada grupė turi paskirti tokį narį, o jeigu grupė nusprendžia to nedaryti, tai tada uh, valstybė narė turi turėti mokesnius įgaliojimus tą padaryti savo ruoštų. Uh, būtent dėl CCCTB deklaracijų pildymo ir taip toliau. Jeigu jie nepadarys, tokia grupė nepadarys to, nesilaikys tokio reikalavimo, negalės prekiauti ES ir gauti pelno. Ir viskas, ne problema. Ar uh, um, pervedimų apmokesimas yra problema, ar pel, taip, ar pelno paskirstimas, tai vis problema. Tai mums reikia ataskaitų už valstybės narės, e, ats, kiekvieną atskirai. Ir aš noriu pasakyti, kad EBPO, kur aš irgi dirbu, kur kur aš irgi dėstau, dabar svarsto galimybę sukurti pelno padarymo bazę dėl paskirstimo taisyklių. Būtent tai yra kuriama tam, kad tai yra keliavimo kryptis nuo CCCTB. Tas apportionment, tai yra ta paskirstimo dalimis e, variantas, mes judame tą kryptimį. Dabar dėl ribų aš pas, pasisakau už mažas ribas, aš 40 e, milijonų, aš nežinau, daug tarptautinių kompanijų e, jau tą daro ir mums reikia duomenų. Ir esmė yra tokia, kad turėtum turėti galimybę pas, paskirti agentūrą ar tarpinę agentūrą, pavyzdžiui, Kaimano valstybėse, Kaimano salose gali, pavyzdžiui, paskiri ir paskui apsimeti, kad nėra jokio pardavimo trečiom šalim, tai yra <laughs> viskas aišku. Tai, tai tokia rizik, tokios rizikos įmasi Trumpas, mes negalim sauliaisti tokios rizikos. Turi būti ir šaltinis, ir paskirties taškas pardavimo, viskas aišku, ir su ženklimu taip pat. Dabar dėl parametrų mokslo tyrimo technologijų atskaitimo. Daug, dauguma kompanijų neužsijima mokslo tyrimo technologijų plėtra, kuris darytų nuolaidas mokesčių srityje už tai, kad Už tai, kad tiesiog kapitalo neturi tiek, tai neturėkim tokių iliuzijų, kad MVI to pasinaudos ir iš tikrųjų tiesiog reikia persaryti iš naujo tos variantus, nes vėlgi tos, tokios nuolaidos tik tai lems tokią situaciją, kuomet stambiosios kompanijos ir vėl mokės mažiau mokesčių. Ir iš tikrųjų, jeigu neturi apskaitų, e, aps, apskaitos duomenų, kurias leistų tai nustatyti, tai kur vyksta tavo sandoriai, tai tuomet yra esminė problema grįžtant prie apskaitos. Neturi balansų ir ataskaitų dokumentų. Čia mokesčių <laughs> inspekcijos turėtų to labai susidomėti. Thank you very much, uh, very much Richard. Uh, now, uh, Commission, Valer, do you want... Ačiū. Ar komisija norėtų sureaguoti į tas diskusijas? Mes dar turim laiko, kelioms minutėms galbūt. Uh, uh. Ačiū, tikrai be galo malonu sureaguoti į išsakytus klausimus, kurie buvo skirti mums. Tikras malonumas. Mane labai įkvėpė pasisakę ekspertai jų pastabos mums padės pagerinti pasiūlymą tolimesnių diskusijų metu. Aš norėčiau sureaguoti į keturis dalykus. Visų pirma, dėl lankstumo. Ką mes darome? Mes pateikėme pasiūlymą dėl harmonizuoto įmonių pelno mokesčio bazės. Daugelis įmonių tuo džiaugiasi. Jie sako, kad reikia stabilios sistemos, tokios sistemos, kuri e, kasmet nesikeistų. Daugelis įmonių nori tokios stabilios sistemos. Toliau lankstumas. Ši sistema būtų privaloma tik pasiekus tam tikrą ribinę vertę. Mes pasiūlėme ribinę vertę. Aš suprantu, kad dabar ir vyksta diskusijos, kodėl būtent tokia ribinė vertė. Komisija yra labai geranoriškai nusiteikusi tokių diskusijų atžvilgių. Bet mes siūlome ribinę vertę dėl to, kad mažos įmonės galėtų pačios apsispręsti, ar jos nori taikyti tokią e, sistemą ar ne. O taip pat ir valstybės narės e, gali pasiūlyti lankščesnę sistemą įmonėms. Toliau e, apskaitos elementai. Jau labai ir taip sunku susitarti dėl harmonizuotos e, mokestinės sistemos, bet būtų dar sunkiau harmonizuoti buhalterinę apskaitą ES. Mes darome viską, kad CCCTB dėka ne viešosios įstaigos nepradėtų kalbėti apie tai, kaip apibriežti tą mokesčio bazę. Mes pačiame pasiūlyme kalbame apie tai, kas yra apmokestinama, kas atskaitoma. Būtent viešasis reguliuotojas turėtų tai spręsti. Trečias elementas yra mokesčio tarifas. Kai kas pasisakė už minimalų mokesčio tarifą. Yra nemažai literatūros šiuo klausimu. Bet aš manau, kad turime atsižvelgti politinę realybę šių dienų Europos Sąjungoje. Ir ta realybė yra štai kokia. Mes e, tikrai neketiname harmonizuoti minimalaus tarifo ir manau, kad taryba taip pat niekas nenori to. Taigi, tokia politinė realybė. Ir turime pagalvoti, ar mes norime pajudėti priekį ar ne. Taigi mes pateikėme pasiūlymą, kurio pagrindas skaidri mokesčio bazė, kova su agresyviu mokesčių planavimu. Na ir e, tai, kad valstybės narės pačios gali pasirinkti mokesčio tarifą. Toliau nematerialus turtas. Richardas ką tik viską labai puikiai pa, pa, e, paaiškino. Jo. paaiškino. Mes sąmoningai neatsižvelgėme į nematerialų turtą. kalbant apie nematerialų turtą, jeigu jis yra sukūriamas įmonių grupės viduje, tai kaip Richardas ir sakė, tuomet nepamirškime, kad reikia arba turto, arba žmonių, jų smegenų, kurie būtent ir sukuria nematerialų turtą. Ir į tai reikia atsižvelgti vertinant veiklą įmonių viduje, įmonių grupės viduje. Taigi mes manome, kad kalbant apie CCTB, į nematerialų turtą nereikia atsižvelgti, nustatant pelno mokestį. Na ir galiausiai paskutinis labai svarbus elementas, tai yra kas laimės, kas pralaimės. Ko gero visi man pritarsite, jog mūsų sistema nėra labai gera laimėtams ir pralaimėtams, netam skirta mūsų sistema. Mes norime tokios sistemos, kuri būtų primtina visiems. Tokia dvasia vadovaujasi komisija pradėdama diskusijas dėl CCTB. Yra skaičiai, yra faktai, mes tikrai labai skaidriai elgiamės su, su, su faktais. Ir mes labai skaidriai paaiškiname, ką reiškia tie skaičiai. E, tuos skaičius gavome modeliavimo būdu. Jie labai nutolė nuo mokestinių pajamų. ir tikrai pritariu. Turime dar padirbėti su valstybėmis narėmis. Jas turime paskatinti savo ruoštų dirbti skaidriau. Jau buvo atlikta nemažai tyrimų, bet kai kurie tyrimai slapti, jų rezultatais nesidalėjama su Europos komisija, taigi aš negaliu komentuoti kažkokios tai verslo organizacijos ar valstybės narės atliktų tyrimų. Ir manau, kad tai yra problema nes geriausias būdas išsiaiškinti, kas laimės, kas pralaimės ir pakoreguoti darybų metu mūsų pasiūlymą taip, kad jis taptų visiems primtinas, tai yra visiškas skaidrumas. Reikėtų pagalvoti apie alternatyvus būdus poveikiai įvertinti. Taigi mes esame nusiteikę labai atvirai, geranoriškai, esame pasirengę dirbti su kiekviena atskira valstybė nare tam, kad surinktumėm visus reikalingus faktus, duomenis, tam, kad toliau galėtumėm e, veiksmingai darėtis dėl šio pasiūlymo. Ačiū pirmininkė. Dėkoju, kad dėkoju. Dabar perdodu žodį pranešėjams. Dėkoju, pirmininkė. Pirmiausia, noriu dar sėkiai Jums padėkoti už visus pasisakymus. Išgirdau daug e, pastabų ir dabar galvoju, ką į jas atsakyti. Pirmiausia, pasakysiu, kad iš diskusijos paaiškėjo, jog visi apie tas 3C ar 3K kalba kartu. Ir e, svarbiausia jų neatskirti. Man atrodo, kad buvo pasiusta apie tai labai aiški žinutė. Ir manau, kad CCCTB turi potencialą tapti labai modernę mokesčių sistemą. Trumpas dabar nori grįžti atgal laiku. Jie kalba apie teritorinius mokesčius. Problema su nematerialiuoju turtu ar perkelimų įmonės viduje vertinimų yra tai, kad e, labai sudėtinga, bet tas ta paskirstimo formulė leistų sukurti kitokias taisyklės. Ir man atrodo, tai yra kelias pirmin. Ir galbūt reikia numatyti taisyklės turto perkeliamui ne tik ES viduje, bet ir už jos ribų. Trečia. Mm, Visą tai pasitarnaus MVI, užtikrinant vienodas sąlygas, o taip pat MVI, kurios nori tapti tarptautinėmis arba plėstis, e, suteikta būtų parama tokiu būdu nes mokesčių sistema būtų netokia sudėtinga. Ir čia yra komplimentas komisijai, nes dabartinis variantas yra paprastas ir lengvai suprantamas. Baigdamas pasakysiu, kad pirmą kartą diskutuojant užsirašiau labai daug pastabų, kadangi E, dar kyla klausimų dėl lankstumo, kai bus jis užtikrinamas. Aš visą tai užsirašiau, nes galiausiai mes norime, kad pasiūlymas būtų toks, kad jį galėtumėte paremti čia, kad jį galėtų palaikyti darbdaviai, MVI, organizacijos. Taip pat mums reikia užsitikrinti paramą ir tarp skeptiškai nusiteikusių šalių. Paprastai tai yra mažesnės šalys. Ir aš noriu, kad šis pasiūlymas būtų toks, kad jo negalima būtų atsisakyti. Dėkoju. Much, Paul. Dėkoju, Paul. O dabar Alan Lamasur. Dėkoju, pirmininkė. Aš savo ruoštų dėkoju visiems kalbėtojams. Aš e, nemanoju, nemanau taip kaip Bernd Luker. Man atrodo, kad diskusija buvo labai įdomi, nors ir bendro pobūdžio, ir, e, mūsų, ir kalbėtojų įnašas taip pat labai naudingas. Aš užsirašiau disk, e, pastabų iš diskusijos apie nematerialų į turtą. Taip pat kalbant apie tai, kad nuskaitimai, kuriuos siūlo kurie yra siūlomi. nebūtų naudingi visoms įmonėms, viso dydžio įmonėms ir kas sukeltų problemų. Kai dėl lankstumo, man abejotina atrodo tai, kad mes visur matome šį žodį įvairiuose dokumentuose apie bankus ir finansus. Uh, Ir um, būtent pro, labai sudėtinga, labai daug laiko užima pakeisti direktyvą po to, kai jau priimama. Mm, kartais reikia veikti nacionaliniu lygiu, subtiliau, greičiau. Ir aš norėčiau padaryti dvi pastabas Pirmasis klausimas yra dėl ribų, dėl tos lenkščio. Teisėje sakoma, kad tik, e, tik didžiosios įmonės 750 tūkstančių milijonų eurų, taip pat, kad reikia teikti valstybinarių ataskaitas. Dešiniai sako, kad e, kuo mažesnė žemutinė riba, tuo tuo geriau, bet e, ar reikia tos ribos iš vis? Nes turiu paprastą pastabą. Sistema, kurios mes norime, jau yra progresas. <coughs> Ir kodėl riboti šį procesą? Žinoma, MVI turės alternatyvą. Aišku, tai yra didelė komplikacija, bet uh, ta sistema, kurią mes dabar turime tam tikroms įmonėms kelia kliučių. Taigi, ar, tai mes, nor, ar mes norime pažangos, mažiausia kaina, su mažiausia žala, nes to žalos vis tiek bus, tų komplikacijų vis tiek bus, nes kiekvienoje šalyje bus pakeista pelno mokesčio sistema. nacionalinės sistemos bus pakeistos tarptautinėmis. Ir todėl manau, kad reikia rimtai išnagrinėti galimybę taikyti šią sistemą visos, visoms valstybėms narėms, o ne tik toms, kurios veikia tarptautiniu lygiu būtent taip ir veikia federalinėse sistemose, pavyzdžiui, JAV. Taigi tai reiškia, kad kelių metų laikotarpė, žinoma, bus sudėtingesnis laikotarpis, bet tos komplikacijos bus vienkartinės ir baigtinės, kol prie jų nepriprasime. O pripratę, pripratus viskas bus gerai. Arba galima pasirinkti tokią sistemą, kai tik tais privalomojų būdų e, tik tam tikrą ribą viršijančios įmonės turės laikytis tos naujos sistemos, o kitos savanoriškai. Bet e, man atrodo, tada bus labai daug komplikacijų. Aš dabar atsakymo neturiu. Reikia geriau pasigirinti, bet e, man atrodo, kad laimėtų ir pralaimėtų klausimas yra netikra problema, kadangi kas bus laimėtojai, kas pralaimėtojai. Jeigu šalis galėtų pasakyti, kad CCCTB dėka galų gale įmonės veikiančios čia mokės mažiau mokesčių nei anksčiau, ar ta šalis bus laimėtoja ar pralaimėtoja, kalbant griežtai biudžeto terminais, tai jos gaus mažiau pinigų, bet kalbant apie tiesioginės užsienio investicijas, jos e, patirs naudos. Taigi, man atrodo, kad ši problema yra tiesiog netikra. Dėkuoju. Much, uh, Alan. Dėkuoju Alanu, baigėme šias diskusijas, dėkuoju visiems kalbėtojams, dėkuoju jums visiems, kurie klausėtės šios diskusijos dvi valandas, tikrai diskusijos buvo puikios. Ir dabar baigime šias diskusijas, o po kelių minučių pradėsime naujas diskusijas apie Europos priežiūros institucijas. Ja,

Dear colleagues, please, may I ask you to... Mėly kolegos, prašau susėsti. Pereiname prie 13 darbo tvarkės klausimų. Tai yra Europos priežiūros agentūrų peržiūra. Man tenka garbė ir malonumas pasveikinti Jacques de la Rozier mūsų komitete. Man atrodo, kad nėra reikalo jį pristatinėti. Jo karjera tiek susijusi su ES istorijos, Europo, su ekonominės ir pinigų uh, sąjungos istoriją, kad iš tikrųjų mums yra tiesiog privilegija išklausyti jo minčių. STVF buvo narys Prancūzijos banko valdytojas EBRD, pirmininkas turi ir jie dar labai daug įvairių svarbių pareigų ir aišku, kaip žinote, Jis buvo vienas iš pagrindinių pašnekovų diskutuojant mūsų humanitarnę visą sistemą, kuriant ekonominį humanitarnę sąjungą. Ir po finansinės krizės, aišku, jis buvo e, vienas iš tų žymiųjų ataskaitų dėl ESU, dėl Europos priežas agentūrų autorius, kuriejas. Mm, dabar, kaip žinote, tos agentūros bus peržiūrimos ir komisija pradėjo konsultacijas, viešas konsultacijas, kurių tikrai labai reikia. Mm, parlamentas jau seniai sakė, mm, kad mums reikia tai peržiūros teisėkurnėme kontekste. Dabar tai yra aišku aktualu ir Brexit. Uh, atveju ir aišku, tai gali būti paskata judėti į priekį e, priežos konvergencijos rytyje. Viešosiuose konsultacijose buvo išiškintos keturios e, sritis tai peržiūrai. Tai yra mūsų institucijų įgaliojimai, e, užduotis, kompetencijos, visa e, struktūra, architektūra, tie modeliai, kurie aptariami, e, Twin Peaks, pavyzdžiui, variantas ir visokios kitokios atmainos, tai kas yra labai aktualu, aišku, jeigu norime, kad jų užduotis būtų įvykdomas efektyviai e, lėšų valdymo srityje. Taigi parlamentas dalyvaus šiame procese kaip teisės aktų viena iš leidybos institucijų, bet ir taip pat, aišku, priklausomai nuo komisijos e, tvarkaraščio, mes pateiksime savo indėlį ir prieš teisėkūrinio pasiūlymo pateikimą. O dabar su didžiuliu malonumu, Žakai, suteikiu Jums žodį. Hmm, Labai ačiū pirmininkė, man tikrai džiugu būti čia ypač kartu su jumis būti čia. Mes nekartą tikrai bendravome praeitie ir visuomet mm, buvau labai laimingas, kai galėjau dalyvauti mūsų naudingose diskusijose. Šiandien man tenka garbė mm, galimybę pasidalyti mintimis dėl tų trijų e, institucijų, agentūrų, kurios buvo suformuotos nuo 2003. E, Jau praėjo septyneri metai ir dabar, aišku, aktualu būtų peržiūrėti šių priežos institucijų darbą, ypač Brexit kontekste. Tos trys Agentūros tikrai, valdžios institucijos tikrai yra gerai padirbėjusios, vykdydamos savo misiją ir jų personalas tikrai yra puikus ir vadovai yra tikrai labai puikus. Ir todėl e, jos sugebėjo tapti kompetencijos centrais, kurie pripažįstami pasaulio mastu. Uh, Ypač būtent kalbant apie šias tris agentūras, galima pasakyti, kad jos prisidėjo prie bendros taisyklių knygos parengimo mm, rinkos veiklai ir kas subjektams. Aš parengiau pasisakymą raštu, kuriame aš pateikiu tam tikrų detalių mm, dėl šių trijų institucijų pasiekimų, tačiau tiesiog mm, vardan glaustumo kadangi yra penkios minutės skirtos pasisakymui man, tai aš praleisiu pirmą dalį, ją rasite, jeigu jūs tai domina, rašytinėme tekste, kuris bus išplatintas. Sutelksiu savo pasisakymą į iššūkius ir į naujus pasikeitimus. Man atrodo, čia yra bent keli klausimai, ką reikia išspręsti, jeigu norime mm, pasiekti efektyvesnės finansinės sistemos. Visų pirma, yra mm, problema dėl valdybos narystės peržiūros. Ehm, turi būti reguliavimo institucijų atliktas detalios peržiūros, ne vien tik tai priežiūros institucijų. Ir čia yra tam tikrų keistų dalykų, kalbant apie esų veikimą, šių priežiūros agentūrų veikimą. Apie tai aš net nežinau prieš kelias savaitės, bet dabar aš jau norėčiau sakyti savo poziciją to klausimu. Taigi, tik nacionalinės priežiūros institucijos e, dirba Europos priežiūros institucijų valdybose, o ne nacionalinės reguliavimo institucijos iš esmės tai yra finansų ministerijos. Ir e, man atrodo, kad tai yra šiek tiek keista, kuomet prašai priežiūros institucijų e, parašyti ar prižiūrėti e, taisyklių rašymą. Iš tikrųjų, priežios institucijos neturėtų renkti taisyklių ar prižiūrėti jų rengimo. Uh, Tai tikrai, aišku, gera mintis būtų įtraukti ir priežos institucijas į valdybas, bet aš galvo, gal turėtų tose valdybose būti ir reguliavimo institucijų um, atstovų. Dabartinė praktika turi daug trūkumų. Visų pirma, priežiūros institucija na, ne visuomet jaukiai jaučiasi taisyklių rengimo srityje, bet to priežios institucija dar mažiau malo, gerai jaučiasi, kuomet diskusijos pasisunka link kritikos, kuri išsakomo tų, kurie prižiūri priežiūros institucijas atžvilgių. Uh, Tai jeigu prašai priežiūros institucijas dirbti priežiūros institucijų valdybose, tai iš tikrųjų yra puikus receptas, kaip užsitikrinti visišką mm, nejudumą. Dabar dar vienas dalykas dėl valdybų mm, valdymo. Dabar dabartinė sistema suteikia nacionaliniams atstovams e, dominuojančią padėtį esu valdyme. Tai tokia yra norma, bet man atrodo, Tai neturėtų būti galimybė nacionaliniams kompetitingos valdžioms institucijoms e, vienašališkai koreguoti ar tvirtinti kažkokias tai taisyklės ar e, vietinius reikalavimus keisti siekiant mm, apginti nacionalinius indėlininkus, taupytojus, polisų turėtus ir taip toliau. Kuomet vyksta diskusijos europinių lygmenių, tai man tai atrodo prieštarauja tai pačiai idėjai, kad turėtų būti viena bendra taisyklių knyga, nes tai tik tai skatina ES fragmentaciją ir silpninimą bendros rinkos srityje ir bankinės sąjungos srityje. Bet to pastebėta, kad kai kurio, esant kai kurioms aplinkybėms priežiūros, Europos priežiūros agentūros nesugebėjo užtikrinti nuoseklaus kai kurių techninių taisyklių gyvendinimo. Tad jei apie tai pamastytumėm, turėtumėm savo kelti štai tokį klausimą. Ar tai iš tikrųjų yra priimtina? Turime štai tas agentūras, valdžios institucijas, a, kaip kad aš būčiau linkęs jas vadinti, jų darbas yra rašyti taisyklės ir pasirūpinti, kad priežiūra būtų vykdoma taip, kad jie užtikrintų taisyklių gyvenimą vienodų būdų, vieningų būdų. Tačiau štai turime situaciją, kuomet tos valios institucijos yra visiškai bejėgės. Uh, nepajėgios užtikrinti veiksmingą taisyklių gyvendinimą. E, tai Europos priežos institucijos turi galimybę nustatyti ir tirti es tai teisės aktų pažeidimus, pernelyg didelį reglamentavimą, trūkumus, sisteminės rizikos atvejus, tačiau jos negali imtis Mm, veiksmų, dėl tų klausimų veiksmingai, dėl to, kad dabar neturi jokių galių taikyti sankcijas. Jeigu šiek tiek pamastytumėm šio klausimu, tai pasakytumėm taip, bet tai palaukite, jeigu šioms agentūroms suteikėme galę rašyti taisyklės, išplaukiančias iš direktyvų pirmo lygio, tai, e, tai tos taisyklės gali tapti tiesiog grina teorija, jeigu atskiros valstybės jų neįgyvendina. Aišku, kolegų spaudimas galbūt yra šios problemos sprendimas, jūs galėtumėt pasakyti, aš jums galiu pasakyti netikrai, kolegų spaudimas tikrai nėra šios problemos, um, nėra receptas šiai problemai spręsti. Tai kolegų spaudimas, tai tik tai Britų sugalvotas gražus pavadinimas. Uh, tokiems atvejams, kuomet kažkurios valstybės nusprendžia nukrypti nuo bendro supratimo. Tai aš manau, kad būtent šių įgaliojimų ir sankcijų problematikos sprendimas yra raktas į bankinės sąjungos ir um, kapitalo rinkų sąjungos sukūrimą, nes būtų išspręsti tie mm, nesutarimai tarp įvairių institucijų, aktyviau tai būtų padaryta ir gali skirti sankcijas, galėtų būti deleguotos tam tikrų būdų uh, komisija tą galėtų e, deleguoti šioms agentūroms tam, kad būtų galima paskatinti bendrą europinį interesą, jeigu tai taip galima pavadinti, būtų galima numatyti ir tai, kad Arpas e, priežos agentūrų valdymo organas būtų transformuotas į vykdomąjį organą, uh, kuris turėtų um, nepriklausomus nuolatinius narius, kurie būtų ne iš nacionalinių valdžios institucijų. Tokia vykdom, toks vykdomasis organas, vykdomoji valdyba, e, jos pagrindinis vaidmuo būtų priimti sprendimus tam tikrose sritise, kaip antai um, tarpininkavimas privalomas, patikrinimai vietoje ir taip toliau. Ir jos nariai galėtų turėti vietas priežiūros e, taryboje. Uh, kuomet, aišku, primami, kad tie pasikeitimai primant sprendimus būtų veiksmingesni ir labiau europinio pobūdžio. Dabar um, kiti pakeitimai galbūt daug platesnio užmojo, nei tai, ką aš minėjau. Ta siūlo kai kurios suinteresuotos šalis. Pavyzdžiui, centralizuoti es lygmenių tam tikras priežiūros funkcijas susijusias su įmonėmis, kurios dirba per sieną, pavyzdžiui, produktų per sieną registravimo, procesų registravimo ir taip toliau. Kitas variantas būtų išplėsti uh, bendros priežiūros, kad atlieka esmą ir EOPA įgaliojimus kai kuriuose konkrečiose srityse. Pavyzdžiui, EOPA. EOPai galėtų būti pavesta užduotis centralizuotai prižiūrėti vidinius modelius, kad būtų kompetitingas personalas suteikiamas tais atvejais. Uh, galima būtų daugiau techninių elementų perduoti, deleguoti šioms agentūroms. Iš tikrųjų, dėl bankinių taisyklių gyvendinimo, sakykime, kas yra pirminėse teisės aktuose, tai tikrai Europos priežos institucijos jau yra įrodžiusios, kad jos sugeba puikiai bendradarbiauti su parlamentu, taryba ir komisija šiais klausimais ir tikrai sugebėtų tas užduotis įvykdyti ir būtų galima joms deleguoti daugiau įgaliojimų. kitas, gal netokių plačių užmojų, bet panašus tikslas būtų pavesti Europos priežos institucijoms palaikyti tiesioginį dialogą su Europos institucijomis, pateikti informaciją, jeigu reikia. Gal tai atrodo keista. Pavyzdžiui, turite EBA, ar ne, kuri prižiūri bankų priežiūrą Europos Sąjungoje. Jeigu EBAI kyla abejonių dėl kažkurių duomenų interpretavimo, ką jį, jį gauna iš bankų, ji negali paskambinti konkrečiam bankui ir pasakyti, žiūrėkit, aš norėčiau geriau išsiaiškinti, ką ta statistika reiškia. Jie negali to padaryti, nes tai jau bus tiesioginis e, ryšys su um, to banku toje jurisdikcijoje. Ne, to negali daryti, reikia eiti per nacionalinės institucijas. Man tai atrodo labai keista. Dabar E, valdymo, valdybos pirmininko įgaliojimų išplėtimą būtų galima numatyti. Iš savo patirties, kuomet dirbau TVF valdyboje, aš atsimenu, aš buvau valdybos pirmininkas. Kaip sakykime, šių e, priežos institucijų valdybų pirmininkai, aš prisimenu tuomet TVF statutą, kuris man suteikė lemiamą balsą, jeigu, pavyzdžiui, balsavimo metu balsai pasidalyja po lygiai. Iš tikrųjų, mes beveik niekada nebalsuodavome, na, labai retai. Tačiau iš tikrųjų tai pirmininkui suteikia tam tikrą statusą ir aš manau, kad tokia mintis yra tikrai gera. Dabar dėl finansavimo Taip, gal gera mintis būtų atsižvelgiant jas e, nacionalinių biudžetų suvaržymus, galbūt galvoti apie tai, kad reikėtų dabartinius finansavimo modelius peržiūrėti mm, Europos priežos institucijų, kad jos galėtų tinkamai vykdyti savo įgaliojimus, atsižvelgiant, aišku, į biudžeto suvaržymus. Uh, Galbūt galėtų būti taikomas toks modelis, kuomet dalis finansavimo atkeliautų iš e, konkrečiai to sektoriaus, iš, iš, e, iš ekonomikos tiesiogiai. Tačiau tik tuomet, kai kalbame apie priežas institucijos, kurios užsima tiesioginę priežiūrą, jeigu tie, kas e, įneša indėlius, galėtų pasakyti, kur jų pinigus reikia panaudoti. Na, čia mintis gal ir gera, bet reikia čia mm, kažkokiu tai mm, saugiklių numatyti. Na ir galiausiai dėl breksito. Breksitas yra iššūkis, bet taip pat ir papildoma galimybė, peržiūrė, proga peržiūrėti šio Europos priežos institucijų veikimą. Jungtinė karalystė iš tikrųjų yra pagrindinė finansinė rinka Europoje, kur yra sukoncentruota daug es finansinių kapitalo rinkų veiklos. Bre, po breksito ES 27 jurisdikcijomis tikrai absoliučiai būtinai turės sustiprinti savo kapitalo rinkas. Ir tai, tai reiškia, kad be kitų priemonių reikės įveikti dabartinę es kapitalo rinkų fragmentaciją. Dėl to masto ekonomikos yra um, sumažinamas tas tinklo poveikis regione su 27 ES valstybėmis narėmis. Taip pat ES turės sustiprinti savo priežiūros gebėjimus tam tikro mastu, ypač jeigu finansinės veiklos pervedimas mm, nu, būtų prognozuojamas kažkoks tai iš Junktinės karalystės, kuris gali būti ir pakankamai ženklus. Čia toks žingsnis į priekį galėtų būti suteikti Europos priežas agentūroms teisę um, prieštarauti licencijų išdavimui, leidimui, leidimui išdavimui. Um, nekompetitingos institucijoms komisijos galvoja, kad ES standartų nesilaikoma ar gali būti nesilaikoma. Tai yra labai svarbus momentas. Pavyzdžiui, įvykus breksitui reikia bent jau, kad 27 valstybių narių valdžios institucijos turėtų pakankamus gebėjimus išlaikyti savo e, finansinį integralumą, e, tai ta prasme, kad būtų laikomasi taisyklių. ESMA sugebėjo tapti esminiu kompetencijos centru visame pasaulyje. Aš atsimenu, buvo tam tikrų komentarų dėl to, kad ES kapitalo rinkos reguliavimo institucijos nėra kaip ir, e, kad kalbant apie kapitalo rinkas, ES kaip ir neegzistuoja. Yra SAC JAV, kuri yra vienintelė pasaulinė rinkų reguliavimo institucija. Uh, Tačiau šiandien toks pastebėjimas, kuris jau net įsipyko, kiek kartų buvo kartojamas prieš 10 ar 15 metų, dabar jau jis nebėra aktualus ir dabar jau taip nebeteigiama. SCL mm, puikiai žino, kuri ES institucija yra svarbi šio klausimu ir aš galiu jums pasakyti, kad tikrai mūsų agentūra yra vertinama labai rimtai. Tai breksitas neturėtų pakeisti tokių agentūrų aktualumo, svarbos, ypač esmos. Priešingai, Europai tikrai labai reikia tokios valdžios institucijos, ypač tam, kad būtų galima sukurti kapitalo rinkų sąjungą, už, apginti savo investuotojus. O tam reikės turbūt reikšmingai padidinti šios agentūros įgaliojim, galias ir, ir, ir padaryti visą tai, ką aš jau minėjau. Dabar dėl EBOS, EB ir tų artimiausių pasikeitimų, kurie bus įvairaus pobūdžio. Čia breksitas irgi turės tiesioginį poveikį EBAI, e nes EBA jau nebegalės dirbti Londone, ji turės būti perkelta į kitą valstybę. Kol kas šiame trumpame pasisakėme, aš nepaminėjau tos Twin Peaks E, idėjos, kurią pirmininkė prieš kelias minutės paminėjote. Bet aš mielai atsakysiu į klausimus, jeigu jų būtų dėl to. Ir pabaigai aš noriu pasakyti, nepriklausomai nuo breksito, ES būtinai reikia valdžios institucijos, kurie užtikrintų techninių standartų gyvenimą, priežiūros konvergenciją, kad būtų galima atlikti ir testavimą nepalankiomis sąlygomis, kad būtų galima užtikrinti tarpininkavimą tarp valstybių, kuomet kyla problemų dėl skirtingo įgyvendinimo. Manau labai svarbu, kad mes ne tik tai palaikytumėm Europos priežos institucijas, tai jas toliau iš, iš, išlaikytumėm, bet kad ir jas dar labiau sustiprintumėm. Nes būtent tai leis užtikrinti didesnį priežos, didesnę priežos konvergenciją bendroje rinkoje, o man atrodo, tai yra nepaprastai svarbu. Galvojant apie ateitį, po to, kai bus susidėrėta dėl breksito, Dėrybos su Junktinė karalystė nulems, kokio tipo santykiai bus tinkami ar įmanomi tarp ES ir Junktinės karalystės. Taigi, kol kas mes negalime spręsti dėl to, kas bus, bet pabaigai aš noriu štai tokią mintį iškelti. Manau, kad atsižvelgiant į Londono finansinės rinkos svarbą ir galvojant apie mūsų visų interesus, būtų svarbu esmą panaudoti kaip platformą ateities bendradarbiavimui. Mano manimo, reikėtų galvoti apie tai, kad Junktinės karalystės rinkų reguliavimo institucija galbūt galėtų būti kažkaip susijęta su ES sprendimų prieimimais būtent šioje srityje, ką daro ESMA. Galbūt stebėtojo statusą būtų galima numatyti. Tai ir ES, ir Junktiniai karalystiai suteiktų galimybę dirbti kartu koordinuotai tokiais labai svarbiais klausimais. Jeigu mes norime pasiekti, kad e, turėtumėm e, pasaulyje svarbę e, tikrai priežiūros reguliavimo instituciją, tokią kaip SCC ekvivalentas, tai mes tikrai neturėtumėm praleisti šios galimybės. Aišku, galime galvoti ir apie žaidimo taisyklių pakeitimą, galbūt esma ar kitos Europos priežiūros agentūros irgi galėtų būti kažkokio tai statuso narės, sakykime, ir skalystės priežiūros institucijose. Tai aš manau, kad tokios būtų mintis ateičiai. Uh, Mm, po to, kai jau dėrybos Junktinė karalystė parodys, e, ką mes galime padaryti tais klausimais, mes galėsime, aišku, išsakyti tolesnių nuomonių, bet man atrodo, kad tai svarbu būtų mm, turėti omenyje. Visą tai, apie ką aš kalbėjau, yra sėtina su mm, tarp tarptautiniu instituciniu bendarbiavimu ir man atrodo tai yra labai svarbu. Bet neturėtumėm pamiršti, kad už tų visų institucinių patobulinimų, kuriuos aš paminėjau, dar išlieka glūdytas pagrindinis klausimas, tai yra pasitikėjimas tarp valstybių narių. Nes be pasitikėjimo, be tam tikro laipsnio konvergencijos ekonomikos politikos klausimais, ekonomikos politikos pasiekimus derinant, tikrai bus labai sunku priversti um, valstybės padaryti institucinius patobulinimus ir laikytis tų esminių reikalavimų, kurie lemia pasitikėjimą. Ir jeigu šiandien mes turime tą tokią fragmentuotą bankinę su, su, su, sąjungą, kuri labai toli nuo sąjungos dar yra, tai tikrai visą tai susiveda į pasitikėjimo klausimą. Na, nebūkim per nelik dideli optimistai, galvojant apie institucijų patobulinimus. Taip, jie yra labai svarbus, apie juos reikia labai atidžiai, kruopščiai pamastyti, bet dar svarbiau yra, aišku, ta pagrindinė prielaida, kuri lemtų didesnį tarpusavio supratimą ir pasitikėjimą tarp valstybių narių. Ačiū. Uh, Labai ačiū. Ačiū ponui de Lerosier. Tikrai be galo svarbios pastabos, kuriomis pasidalinote su mumis. tikrai pasidalinote ir savo pamastymais ir konkrečiais galimais veiksmais. Ypač džiugu, kad paminėjote bendradarbiavimo platformą. Man atrodo, tai tikrai labai protingas pasiūlymas. Alenda Mesur, mūsų pirmas kalbėtojas. Dėkuoju pirmininkė, dėkuoju pirmim, prezidentui Larosier mane įkvėpė tai, kaip jis e, sekė e, tai, kaip 2009-aisiais e, ES įgyvendino naujasias priemonės, jo vertinimas labai aktualus. Du klausimai. Pirma, ir reaguojant jūsų paskutinę pastabą, ponė pirmininkė, 2009 tą savo ataskaitoje jūs e, sakėte, jog tikitės, kad finans, Europos finansų rinkoje bus tam tikri spontaniški pokyčiai, kad bus laisva apyvarta ir tuo pat metu pasakėte, kad tuo metu nacionaliniai reguliuotojai buvo neįgalus, neturėjo jokių galių. Ir dabar Europos Europos finansų rinkos neegzistuoja, o Europos bankų sąjunga tik užgimsta. Aišku, tam tikrų momentų buvo ta, Šiaurės Europoje tam tikrų santaupų laisvų, o Europos pietuose, būtent Graikijoje, galima buvo investuoti, taip, bet nacionaliniai reguliuotojai už užkirto kelią tam veiksmui. Ar manote, kad priežiūros sistema turėtų būti, reforma būtų galėjusi prisidėti prie tikros Europos finansų rinkos e, sukūrimo? Antras klausimas. Jūs mums davėte e, meškerę, tvimpyk, tai yra sprendimas, ta analizė. Ir dabar ateina momentas, kai EBA teks persikelti iš Londono. Dėkuoju. Dėkuoju už šios du klausimus, kurie yra labai aktualūs. 2009 ataskaita rengdami nebuvome patyrę krizės. 2010 valstybės skolos krizė prasidėjo ir toliau tęsiasi. Kai sakote, kad ataskaita rėmėsi tą hipotezę, kad finansų rinkos, ekonomik, Europos ir globalaus masto susikurs spontaniškai. Tai buvo iš dalies tiesa. E, mes buvome susidarę įspūdį, kad finansų rinkos susivienys, o realybėje atsitiko taip, kad įvykus valstybinės skolos kriziai E, rinkos susiskaldė, kadangi pasitikėjimas dingo ir atsirado nepasitikėjimas. E, buvo įvairių sutapimų, pavyzdžiui, bankų, grup, bankų grupės, tarp valstybinių bankų grupės jau buvo 2009-aisiais įsitvirtinusios ir egzistavo jau prieš tai keletą metų ir jos įprastai mane, kad yra Europos grupės, kurios neturėtų e, sustoti ties valstybės sieną ar ties kiekvieno nacionalinės priežiūros institucijos e, pastebėjimų. Ir 2009-aisiais, pavyzdžiui, tos grupės buvo aktualios Europos mastu. Jos finansavo Europą. Tų grupų tarp valstybių, grupių tarp nebuvo daug, bet kelios buvo. Paskui jos buvo išardytos, kadangi e, reguliuotojai pamanė, jog pernelyg pavojinga. pasitikėti jų išmintingumu ir pasirinko įkalinti nacionaliniu mastu tų grupių lėšas. O antroji pasiekmė, va tai ta pasiekmė, kurią pajuto finansų rinkos. Iš tikrųjų, tarifai skiriasi ir taip pat rizikos padidėjo ir dėl to įvyko tam tikras fondų susiskaidimas. Tačiau pagrįsta būtų teikti, jog finansų sistemos e, Pavyzdžiui, JAV e, finansų sistemos yra vieningos ir esant pinigų sąjungai finansų sistemos taip pat turėtų būti vieningos, tačiau to nėra. Uh, jos yra per daug susiskaidžiusios, nei kad turėtų būti. Esu kalbėjęs su kitais žymiais ekonomistais 2012 metais, kad jeigu norime bankų sąjungos, finansinių rinkų sąjungos, tai būtina užtikrinti, kad kapitalas galėtų judėti Europoje kad jis galėtų būti nukreiptas į tas zonas, kuriuose reikia investicijų. Ir dar sėki noriu priminti, kad ne techniniai patobulinimai, ne e, priežiūros e, sistema Europoje kuri padės, o geresnė ekonominės politikos konvergencija ir didesnis pasitikėjimas. Kai dėl Twin Peak e, ataskaitos, aš jūs nuvilsiu, manęs asmeniškai Twin Peak e, siužetas nelabai domina, aš jį esu išstudijavęs ir iš profesinės patirties žinau, kad e, kai kontrolės, verifikacijos, mm, bankų kontrolės priežiūros, draudimo įmonės e, priežiūros koncentracija yra vienose rankose. Kartais e, tai funkcionuoja gerai, kartais blogai. Realybėje tai labai priklauso nuo vadovų požiūrio. Ir todėl negaliu pasakyti, kad tai yra puikia formulė mm kad reikia viską suvienyti ir sutelkti į vienas rankas. Aš nežinau iš tikrųjų. Ir jeigu abejoji, susilaikyk. Iš tikrųjų, tam yra gera priežastis. Aš nesu tikras, ar galiu pateikti kažkokių argumentų. Yra tam tikros literatūros, bet aš abejoju. Thank you, Pervanš Beres. Dėkoju, Pervanš. Dėkoju. Uh, uh Žaklė Rusier, kad atvykote. Pirmą kartą mes diskutuojame dėl šios ataskaitos. Iš tikrųjų, puiku, kad tai darome su jumis, kadangi dabartinė tvarka labai susijusi su jūsų ataskaita. Ir aš norėčiau jums užduoti du klausimus. Pirmas, jūs kalbėjote apie bankų sąjungą. E, bankų sąjunga prisideda prie Europos priežiūros institucijų funkcionavimo. E, ar jūs nemanote, kad jūs ben, beje kalbėjote šiek tiek apie esmą? Bet esma ir EOPA yra šiek tiek susijusios ir daro tos pačius dalykus. Jūs kalbėjote apie fragmentaciją susijusią su valstybės skolos krize ir tada atsibudo reitingavimo agentūros ir taip toliau. Visi žinome tą istoriją. Ir tai sutrikdė bankų grupių, tarptautinių bankų grupų dinamiką. Ir mes bandėme mm, tai atkurti naudodamiesi bendras taisyklės, ar tos ar net ne, ne Neatsitiks taip, kad 28-29 institucijos atskiras režimas nepakenks dar labiau. E, kaip padėti didiesiems tarptautiniams bankas. Ir e, nes, nesusivaldau, todėl užduosiu trečią klausimą e, reaguodama į Lamasūr klausimą dėl Twin Peaks, nes kai kalbame Twin Peaks, mes kalbame apie senąjį Niderlandų modelį. Tačiau dabar esant bankų sąjungai, tikrasis klausimas, kuris kyla, yra susijęs su e, tam tikra sanglauda. Cher e, Pervanche Beres, pour ces. Mėla Pervanche Beres, ačiū už klausimus. Pirmas klausimas iš esmės yra labai svarbus, nes tai yra klausimas dėl struktūros. Mm, tai yra būtent sistema numatyta 2009 metais, paremta tam tikrą logiką ir kuomet pradėjome kurti bankinę sąjungą po kelių metų, galiausiai tos dvi logikos paaiškėjo, kad nelabai gerai dera tarpusę, nelabai gerai viena su kita sugyvena. Taigi tas klausimas e, yra, tą klausimą ir aš pats kėliau savo tuo metu ir mano atsakymas visuomet buvo toks, kai, kai man kelia šį klausimą, aš, aš tą patį sakau ir vis dar dabar taip pat sakau. E, SSM sukūrimas e, tam tikrą prasme, kaip ir, na, įveikė visas kliūtis, nes e, visos monetarnės sąjungos valstybės prisijungė prie šio mechanizmo priežiūros vieningos. Tai SSM sukūrimas, nemanau, kad e, kom nors keičia tą, tą visą tinkamai paremtą tų vaikų logiką. Ir paaiškinsiu, kodėl aš tai sakau. SSM nėra reguliavimo institucija ir tą labai svarbu pabrėžti. Mm, būtent uh, žiūrint pirmo, antrojo lygio mm, visa, visus tos pasikeitimus, Tai yra taikoma ne vien tik tai monetarniai sąjungai, noms narėms ar, ar kandidatėms mm, prie, prie, prisijungti priežiūros suvienodinimo. Jeigu mm, visas, visus apribojimus nuimsime dėl to, kad SSM egzistuoja, na, tai reikalinga bendra taisyklių knyga. Mano patirtis rodo, kad be bendros taisyklių knygos mm, nebus e, vieningos mm, finansinės rinkos. Aišku, e, e, jeigu į administracijos valdybą, ten atvyksta didieji gigantai, aišku, reikia tas barjerus atitinkamai pritaikyti, galvojant apie balsavimo visus metodus, aišku, visą tai tos tų, tų modifikacijų reikia ir dabar, kai jau geografinis kontekstas keičiasi su breksitu, aišku, reikia sugrįžti prie to klausimo dėl balsavimo taisyklių, nes viskas komplikuojasi. Antras klausimas, kurį jūs užduovėte. Dėl 20 dėl 28 režimo dar taikymo. Nežinau, ar pakankamai čia mąstyta tuo klausimu, bet jeigu dėl to 28 to režimo, hmm, aš sakyčiau, kad tai yra savanoriškas režimas, kuris turėtų vis, turėti visas geriausių režimų savybės ir tą siūlyti. Bet man atrodo, tai yra vieningos sąjungos tam tikras paneigimas. Vieninga sąjunga tai man nėra tokia sąjunga, kur yra 27 režimai su galimybė uh, Um, taikyti dar 28 režimą. Man atrodo, kad tai yra vieningo režimo erdvė su bendrų taisyklių knyga. Tai, tai man tai yra ta vieninga rinka. Dėl Twin Peak galima, aišku, mąstyti tuo klausimu. Bet yra vienas toks įdomus dalykas. Prieš kelias dienas JAV vienas didis amerikietis Paul Walker, kuris visus gerbė, pasakė, kad absurdiška turėti šešias kontrolės um, organizacijas, organus um, Fed, FDC, valiutos kontrolės tarnyba, nacionalinės e, valstijų draudimo kontrolės tarnybos ir, ir kitos tarnybos, kurias aš jau pamiršau, bet finansų srityje. Tai, tai <laughs> net Vinpik tai yra visiškas atskirimas. Man atrodo, mes gal netaip jau blogai susitvarkėme šioje srityje. Mes turime tris tas viršūnės - draudimas, bankai ir finansinės rinkos. Uh, galime sakyti, kad geriausias variantas būtų, kad viskas būtų apimta draudimas, bankai ir finansų rinkos. Aš nesu tikras asmeniškai, ar tas institucinis unifikavimas e, užtikrins papildomą efektyvumą. Man atrodo, draudimo pasaulis labai skiriasi nuo bankų pasaulio tai ne ta pati rizika, apskaita visiškai kitokia, finansai visiškai kitokia, situacija visiškai kitokia. Tai a priori aš sakyčiau taip, bankai yra vienas dalykas, draudimas kitas dalykas, finansų rinkos dar trečias dalykas. Aišku, gali, parodyti, gali pasakyti, kad galbūt su vieninga organizacija būsi geresniai pozicijoje, nes tada simbiozė užtikrinta, visi pasikeitimai, sinergija, viskas. Uh, Na, nežinau, nežinau, aš mm, čia skeptiškai vertinčiau tokius dalykus. Ir sakyčiau, kaip dažnai yra bandoma Europoje ypač. Na, jeigu aš panaudočiau tokį trivialų pasisakymą, institucinę sąrangą, sąrangą numatyti ilgalaikiu laikotarpiu. Tai Labai ačiū. Deja, turime tik 10 minučių, tai aš pabandysiu sugrupuoti, išklausyti visus klausimus, o paskui steiksiu Jums žodį atsakymams. Ačiū. Iš tikrųjų, nuo pat pradžios Jūs padarėte labai daug, nuveikėte labai daug darbą. Ačiū už e, Jūsų reakciją, už finansinę krizę. Ir iš tikrųjų dabar jau globaliai yra vertinamos priežiūros institucijos. E, finansų priežiūros institucijos e, glaudžiai e, bendradarbiavo ir vykdant finansinių priemonių priežiūrą taip pat labai svarbu, kad JAF ir ES užtikrintų abipusį CCP sistemų pripažinimą. Dažnai e, čia gali e, labai padėti priešros institucijos. JAF, Kanada, Singapūras, Hongkongas e, irgi laikosi panašaus požiūrio. Taigi, galbūt uh, ateityje reikėtų pabandyti užkamšyti techninės spragas. Kaip manote, ar čia yra kažkokių tai teisinių kliučių, galbūt esma, o ne komisija ateityje galėtų vadovauti dėryboms šiais klausimais? Puikus klausimas. Gal dar kas nors turi klausimų? Jeigu norite, galite pasisakyti ir antrą kartą. La question que je voulais poser rejoint celle. Aš norėjau um, užduoti klausimą susijusi su tuo, kas buvo pasakyta raš, perduota raštu. Iš tikrųjų džiugu, kad turime tokį patyrusį žmogų kaip Šekdelė Razier, bet e, problema mes neišsprendėme e, eurozonos atstovavimo klausimo e, tarptautinėse monetarinėse organizacijose. Taigi, kaip Jūs vertintumėt šiandien tą problemą? Paul Tank, ačiū, aš pasistengsiu kalbėti trumpai. Labai ačiū už Jūsų pasisakymus, jie buvo be galo įdomus. Europos komisija dabar bando prastumti kapitalo sąjungų idėją, kapitalo rinkų sąjungų idėją. Ši idėja randa pritarimą ir Europos parlamente. Bet ta kapitalo rinkų sąjunga nėra siejama su priežiūra. Ar ESA turėtų prisidėti prie kapita, Europos kapitalo uh, rinkų sąjungos kūrimo. Ir jeigu taip, tai kaip turėtų pasikeisti pati ESA, ar tai galėtų padaryti jos valdyba? Toliau Brexit. Kaip manote, ar tai yra galimybė ar grėsmė? Dabar e, tokios firmas kaip JP Morgan ir kitos e, svarsto galimybę persikelti kontinentinę Europą. E, Kaip manote, ar kyla pavojus dėl fragmentacijos ir kontinentinėje, šeimininėje Europoje? Nes visos valstybės narės, ko gero, bandys pritraukti tas e, įmonės, kurios nori persikelti iš, iš Junktinės karalystės. Taip, labai ačiū. Dėl jūsų pirmojo klausimo apie bendradarbiavimą. Uh, tarp svarbiausių pasaulio jurisdikcijų. Aš suprantu, kad komisija visam šiam procesui vadovauja, ypač dėrėdamasi dėl ekvivalentiškumo klausimų. Kitose jurisdikcijose galbūt labiau įprasta, kad priežiūros institucija sprendžia šios klausimus. Kaip aš suprantu situaciją, tai kol mes dar nesame visiškai tikra sąjunga, kol egzistuoja valstybių narių sąjunga, tai būtų vis dėlto gana logiška, kad spręstų komisija tokius klausimus kaip ekvivalentiškumas, nes jeigu e, ši kompetencija būtų deleguota priežiūros institucijai, tai tuomet nebe, nebeliktų politinio pasitikėjimo darybomis. Europos komisija labiau tinkama atstovauti Europos Sąjungoje yra tarsi e, valdymo organas. Komisija čia tinka labiau negu kad ESA. Nežinau, kaip dar labiau galėčiau pa, geriau pakomentuoti delegac, e, kompetencijų delegavimą, bet suprantu jūsų susirūpinimą. Toliau e, E, ponas Lemasur. Jis paminėjo ES e, atstovavimą tarptautinėme stebėsenos e, fonde. Prancūzija, ko gero, yra suinteresuota aptarti būsimą tarptautinę stebėsino sistemą. Ir dėl to čia negalima kalbėti apie ES atstovavimą. Kol viskas bus taip, kaip yra, mes negalime galvoti apie ES atstovavimą tarptautinėme valiutų fonde. Uh, Mes dar nesame suformavę bendros pozicijos, kurios mums pakaktų. Taigi nemanyčiau, kad e, Tarptautinėme valiutų fonde ar Pasaulio banke būtų galima užtikrinti ES kaip šalies dalyvavimą. Buvo pateikti labai geri klausimai apie kapitalo rinkų sąjungą. Aš padėtį suprantu štai kaip. Po Junktinės karalystės pasitraukimo neišvengiamai bus pokyčių dėl finansinių pramonės, finansų pramonės centrų Europoje. Ir tos įmonės, kurios dabar įsikūrusios Junktinėje karalystėje, kelsis į žemyną, o net virkščiai. Taip atsitiks. Nežinau, koks bus šių pokyčių mastas, bet nenustepčiau, jeigu tas mastas gana, būtų gana didelis. Nenustepčiau, jeigu daug įmonių persikeltų. Ir dėl to mes žemynę turime tam pasiruošti. Mes turime elgtis tinkamai. Mes turime užtikrinti saugę teisinę aplinką, tinkamas taisyklės. Turime užtikrinti, kad ir tokios institucijos kaip Europos priešiūros institucija e, veiks tinkamai. Mes turime būti bent, mūsų institucijos turi uh, E, vykdyti bent jau tokią veiksmingą priežiūrą kaip jungtinės karalystės institucijos. Ką galėtų padaryti ESA tam, kad būtų galima užtikrinti išplėstinės kapitalo rinkų sąjungos įgyvendinimą, kur tai mūsų laukia. Tai bus didžiulis iššūkis bet aš manau, kad mes turėtumėm nepamiršti europinio matmens. Europos finansų rinkos matmens dydžio po Junktinės karalystės pasitraukimo. Taigi, ko gero, turėtumėm būti suinteresuoti pasirengti bendradarbiavimui, o ne chaosui. E Buvo pateiktas klausimas apie CCP. Gal norite atsakyti? Yeah, fine. Okay. So, thank you very much. Ne, tai tvarkoj. Ačiū visiems. Manau, kad vyko be galo naudinga diskusija, pasikeitimas nuomonėmis. Mes apsvarstysime jūsų iškeltus klausimus. Ir daugeliu klausimų, ko gero, visi sutarėme. Taip pat pritariu ir tam skepticizmui dėl Twin, Twin Peak. Ir tikrai tikiuosi, kad mums pavyks sukurti tikrąją vidaus rinką taip pat ir finansiniam sektoriui. O taip pat pavyks sukurti tvirtą priežiūros ir reguliavimo sistemą. Ačiū. said he Will said I should, he don't. Dear colleagues, if we can continue to make sure that we will... Kolegos, prašom paskubėti ir tęsėme darbą. Kitas klausimas yra e, knygoms laikraščiams e, taikomi pridinės vertės mokesčiai. Ir dabar kalbės e, Tom. Norėčiau padėkoti visiems kolegoms už labai konstruktyvius pakeitimus ir už tai, kad atsilaikė prieš e, pagundą keisti šį tekstą, nes jis turėjo įsigalioti jau seniai. Aš galvoju, kodėlgi anksčiau nepriemėme šio teisės akto. Tai parodo, kaip Europa gali padaryti mažus, bet žmonėms svarbius dalykus. Čia komisijai pavyko pasiekti gerą pusiausvyrą ir tuo pat metu numatyti būtiną lankstumą valstybėms narėms apsispręsti dėl jų sumažintų tarifų. Aš pasiūliau vieną kompromisą mm, integruoti kai kurios pono Ludviksono pasiūlymus, taip pat kultūros komiteto pasiūlymus. Taigi tikiuosi, kad balsavimas praeis sklandžiai ir dar sėki noriu padėkoti šešėliniams pranešėjams už konstruktyvų darbą. Dėkoju Tom. Ar e, socialistų šešėlinis pranešėjas yra? Taip, prašom. Pone Beres. Dėkoju. Dėja, e, kolegė negalėjo atvykti, bet jį manęs paprašė perduoti jos pastebėjimus. Ji mano, kad pranešimas e, bus neproblematiškas, kadangi komisija pateikė labai aišku ir paprastą pasiūlymą, kurį pranešėjas dar patikslino. Ji pritarė šiam tikslui, kad būtų panaikintas e, skirtumas tarp knygų ir elektroninių knygų PVM tarifas. Daug valstybių narių jau taiko mažą ar nulinį tarifą knygoms, nes tai yra laikoma svarbia kultūrinė preke. Labai sunku kalbėti, kai ruošiamasi balsavimui. Kolegos, prašom elgtis tyliai, mes dar nebalsuojame. Dėkoju. Tačiau reikia taikyti standartinį tarifą. Tačiau dar taikomas elektroninėms knygoms ir kitiems elektroniniams leidiniams standartinis 15 procentų tarifas. Taigi pranešime raginama suvienodinti tą tarifą ir Manoma, kad tokiu būdu bus paskatintos inovacijos elektroniniuose leidiniuose. Buvo stengiamasi, kad pranešimas būtų kaip galima trumpesnis ir paprastesnis, kad būtų pasiūstas stiprus signalas tarybai, kad šis pasiūlymas turėtų būti patvirtintas kaip galima greičiau. Ir būtent todėl mes neteikėme jokių pakeitimų. Taigi mes pritarėme pakeitimams, kurie pabrėžia tą mano minėtą dalyką, būtent inovacijų skatinimą Europoje ir Europoje pra, pakeitimai, kuriuose kalbam apie kultūros ir švietimo aspektus. Mes labai palaikome trečią ir ketvirtą pranešęs pakeitimus, kur kalbam apie tai, kad reikia atskirti šį pasiūlymą ir daug labiau komplikuotą bendro harmonizavimo e, klausimą, PVM harmonizavimo klausimą. Uh, Ir būtent dėl to mes negalime palaikyti pakeitimų, kuriuose prašoma daugiau lankstumo valstybėms narėms, e, taikant sumažintą tarifą. Socialistų frakcija pasako už bendrą ES sumažintų tarifų e, sąrašą. Ir mm, mes negalime palaikyti tų pakeitimų, kurie silpnina praneš, pa, pa, pa, pasiūlymą arba nepatenka į pasiūlymo taikymo sritį, kadangi labai svarbu uh, jog šis pasiūlymas susilauktų kaip galima daugiau paramos. Priklausomai to, kaip balsuosime dėl aldė pakeitimo, mes e, galėtume kai ką patikslinti apibrieštyje, o mums tai reiškia, kad mes norime laikytis komisijos pasiūlymo. Thank you, Dėkuoju, poniai Beres. Toliau noriu kalbėti Ben Luke iš EKR. Ar Na, mums koro dabar kaip Aldė. Prašom vieną minutę kalbėti. Taip. Aš taip pat kalbėsiu olandiškai. Aš norėčiau prisidėti prie jo ir sveikinti jį už puikų pranešimą ir gerą bendradarbiavimą. Mes Aldėje jau ilgą laiką prašėme, kad elektroniniai leidiniai ir knygos būtų apmokestinami vienodu tarifu. Taigi, kuo greičiau įsigalio šis pasiūlymas, tuo geriau dėkoju. Toliau e, Lopes Bermėjo išguė. Ačiū pirmininkė. Aš norėčiau, kad visi balsavimai būtų tokie paprasti kaip šis, kadangi čia nesuvokiama štai kas. Europos teisės aktai tur, negali diskriminuoti knygų ar elektroninių leidinių. Mes turime palengvinti prieigą prie kultūros ir skatinti mm, kokybiškus produktus šiame sektoriuje. Ir taip pat noriu atkreipti dėmesį, kaip svarbu palengvinti vieš, sustiprinti viešuosius švietimo ir kultūros centrus, kad juose būtų pakankamai medžiagos. Dėkoju už, prane, už šį pranešimą. E, mes turėsime pasirinkti dėl. Nu, apsispręsti dėl surinkimo mechanizmo, kuris yra regresyvus ir kenkia daugeliui aspektų. Taip pat e, turime galimybę skatinti prieigą prie pagrindinių produktų. Dėkoju. Žaliųjų atstovas. Nematau nieko iš žaliųjų. Barbara Kapel. Ačiū pirmininkė, kalbėsiu trumpai. Norėčiau kuo nuoširčiausiai padėkoti pranešėjui Tikrai dėl to klausimo labai lengva susitarti. Nesuprantu, kodėl e, elektroninėms prekiams negalima taikyti lengvatinio PVM tarifo. Valstybės narės turi turėti galimybės taikyti sumažintą PVM tarifą, pavyzdžiui, 5 procentus ar mažiau. Kalbant apie dabartinį pasiūlymą ir siūlymą keisti prastinį e, PVM tarifą turėtų būti vertinamas atskirai. Ir dar viena svarbi pastaba, galbūt per kitą posėdį reikėtų pagalvoti, ar muzikai ir video žaidimams taip pat nereikėtų taikyti sumažinto PVM tarifą tarifą, juk tai irgi yra elektroninės paslaugos ir tai tikrai paskatintų kūrybinę ES pramonę. Ačiū už šias diskusijas. Laiku galėsime pradėti balsavimą ir paprašysiu Markus perimti pirmininkavimą. So, okay, everybody, we start with the votes on the econ. Pradėkime balsavimą visų pirma nuo ekon klausimo. Tik tai ekon nariai gali dalyvauti šiame balsavime. Visų pirma, bandomasis balsavimas. Econ members. Who is taking care? Yeah.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 ekonariai gali balsuoti. Penktas pakeitimas. Kas už, kas prieš susilaiko atmesta. Šeštas pakeitimas už, prieš susilaiko atmesta. 23 pakeitimas už, prieš susilaiko atmesta. 24 pakeitimas už, prieš. Atrodo priimta, bet geriau pasitikrinkime elektroniškai. Prašom. Dėl 24 pakeitimo vienu EPP per daug. Tai įsivaizduoju, kaip taip atsitiko. Mūsų koordinatorius visada. Vieno pakaitinio paprašysiu. Jau? Gerai. Jūs net ir ne, jūsų balsas net ir neskaičiuojamas, jūs ne iš ekon. Visi balsavote, balsuoti baigiame. Priimta. Bl kai kėlėte rankas, nebuvo taip aišku. 25 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko priimta. Septintas pakeitimas už prieš susilaiko atmesta, aštuntas pakeitimas už prieš susilaiko atmesta, devintas pakeitimas už prieš susilaiko priimta, dešimtas pakeitimas už prieš susilaiko priimta, Vienuoliktas pakeitimas suderinamas už prieš susilaiko atmesta, pirmas pakeitimas už prieš susilaiko priimta, kult vienas, kultūros vienas, kas už prieš susilaiko priimta, A kompromisas už prieš susilaiko priimta, kultūros trys už prieš susilaiko priimta, keturioliktas pakeitimas už prieš susilaiko Pone Langin, tai labai rimtas balsavimas. Sulaiko priimta 15 pakeitimas. Dėl 14 pasitikrinti. O jūs už, ne? Gerai, pasitikrinkime dėl 14 elektroniškai, prašau balsuoti. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. Aiškiai priimta. Pasitikėti pasisakyti pirmininku, net jeigu jis ir ne iš jūsų frakcijos. 15 pakeitimas už, prieš, susilaiko, prie, atmesta 16 už, prieš, susilaiko, priimta 7. Ta pati dauguma 17, kas už, kas prieš, susilaiko, atmesta. Kultūros ketvirtas už, prieš, susilaiko, priimta. 18, kas už, kas prieš susilaiko priimta, 19 už prieš susilaiko atmesta, 20 už prieš susilaiko Atmesta 21 už prieš susilaiko. Atmesta 22 už prieš susilaiko. Atmesta. Trečias pakeitimas už prieš susilaiko priimta. Ketvirtas pakeitimas už prieš susilaiko priimta. Na ir galutinis balsavimas vardinis. Balsavimas, prašom balsuoti. Ar visi balsavote? Trimis EPP per daug Vienu aldė per daug. Mėly kolegos, labai prašau, vis dar vyksta tik ekon posėdis. Taip, mačiau, bet čia jau antrinis klausimas. Kol kas, prašau, tik tai ekon nariai balsuoja vardinėme balsavime. Vardinis balsavimas yra pavairingas, nes turime pavardės. Visi balsavote, turime vieną plius ir vasigar. Ir 47 už vienas prieš du susilaikę. Sveikiname pranešėją. Pirmininkė, pirmininkė, Aš esu kaip Jakov van Weizsäcker šiandien. Jis aukštesnis gal, bet aš panašus į jį tą prasme, kad aš irgi pamiršau savo balsavimo kortelę. Tai tiesiog prašau priskaičiuoti dar vieną bal balsą. Na, jūs žinote, kai aš pirmininkauju, tai neleidžiami tokie dalykai. Gerai, <laughs> jeigu aš sutiksiu su tuo. Na gerai, kadangi šiandien pasirišote raudoną kaklaraištį. Daugiau niekam nesuteiksiu žodžio, baigiame ekon posėdį. Ar dar yra kokių skelbimų? Ne, visi žinote, kitas posėdis kada įvyks. Taigi posėdį baigiame.